Kaip žinote, turbūt reikia patvirtinti pirmiausia darbo atvarkę, nes nėra jokių kitų pirmininko pranešimų. Iš karto pereisime prie trečiojo punkto, tai yra kandidatų gauti Sakarovo premiją 2015 metais pristatymas. Aš pirmininkauju šiandien Elmaro Broko AFET pirmininko ir Druo pirmininkės Valenciano prašymų kartu su kolega, Pong, kolega Punga. Kaip žinote, visi trys komitetai svarsto kandidatus Sakaro premijai gauti kasmet. Ir 15 metų procedūros pradžioje mūsų komitetas balsos šią savaitę, na, ne šią savaitę, 15 spalio. Dėl kandidatų bus sudarytas sąrašas, trumpas sąrašas iš trijų kandidatų, kuris bus nusiustas pirmininkų suėgai, o pirmininkų suėga nuspręs, kas yra laureatas 29 spalio ketvirtadienį, kai paskutinį kartą e, sustiksime Strasbūrę. Jūs žinote, kad Saharovo premija yra vienas matomiausių aspektų mūsų parlamento veikloje, kai kalbam apie žmogaus teisės ir ši premija, kas met skiriame asmeniui ar organizacijai, kurie deda visame pasaulyje svarbės pastangas žmogaus teisų gynimui, demokratijos gynimui kurie kovoja prieš netoleranciją, priespaudą, autoritarinius režimus. dar tvirtistančius pasaulyje. Taigi ši premija yra toks simbolis, pasisakant už žmogaus teisų ir demokratijos apsaugą. Ir ši premija tokiems asmenims suteikia daugiau svorio tuomet jų tolesnėje kovoje. Mes esame įsipareigoję, aišku, ginti ir saugoti mūsų kandidatus ir laureatus, nes mes ypač daug dėmesio skiriame tiems e, tikslams, kuriuos jie gina. ir kita vertus mūsų parlamento dėka ES turi demokratijos ir žmogaus teisų priemonę. Ir mes visuomet raginame komisiją ir jau keletą metų išras veiksmų tarnybą neužmerkti akių šioje srityje šiemet ir vėl žmogaus teisų gynėjų mechanizmas e, vėlgi pradėtas įgyvendinti ir mes tikimės, kad šis žmogaus teisų ir demokratijos e, gynimo mechanizmas sustiprins ir tuos asmenys ar organizacijas, kurie su didelė drąsa gyrė žmogaus teisės visame pasaulyje. Mes taip pat e, remiame žmogaus teisų gynimą per savo rezoliucijas, kuriuose prieėmė dėl situacijos įvairiose šalise ar įvairių asmenų organizacijų situaciją. Ir žvelgiant iš šios perspektyvos, mes turime dirb, dirb, dirbti ir ateityje glaudžiai su išorės veiksmų tarnyba, kuri, kuri pirmą kartą, jeigu pamenate, pirmą kartą dalyvavo diskusijose dėl e, rezoliucijų skubos tvarka. E, ir E, išorės veiksmų tarnybos atstovai buvo per tas diskusijas ketvirtadienio rytą Strasbūre. Dėl šių metų kandidatų reikia pasakyti, kad e, turime kandidatų, kurios paskyrė, pasiūlė įvairios e, politinės frakcijos. Kandidatai yra iš įvairių regionų ir žemynų - Afrikos, Rytų Europos, Vakarų Europos. Arabų pusėsalio, Latino Amerikos ir Junktinio Amerikos valstybių. Procedūra, skiriant, nominuojant kandidatus, yra šiemet susijusi su įvairesniais jautriais klausimais. Tai yra korupcijos, valdžios piknaudžiavimu, minties, žodžio laisvę, demokratijos gynimo nuo priespaudos režimų klausimais, moterų emancipacijos taip pat. Reikia pasakyti, kad visi dalykai, kurios gina šie asmenys ar organizacijos, yra labai mums svarbus. Tad mūsų dėmesys turi būti skiriamas visiems šiems dalykams. Renkant Sakaro premijos laureatą šiais metais. tai, kad išrinks, bus išrinktas vienas kandidatas, vienas asmo, tai nereiškia, kad pamiršti kiti dalykai, nes nuo 2008 metų turime Sakarovo premijos tinklą, kuris yra gana aktyvus, labai aktyvus. Šis tinklas e, skleidžia tą žinią dėl žmogaus teisų gynimo per e, vieno ar kito kandidato nominavimą Sakro premijai gauti. Ir e, asmenys, organizacijos priklausantis šiam tinklui dalyvauja ir atrankos procese. Ir laureatai dirba su mumis ir dalyvauja įvairiose viešose renginiuose, per kuriuos yra skleidžiamos mūsų vertybės susijusios su demokratija ir žmogaus teisėmis. Aš esu įstikinęs, kad šių metų laureatai taip pat kaip čia pasakius, su mumis kartu imsis e, šios kilnios veiklos. Prieš pristatant kandidatus norėčiau priminti ankstesnį procedūros etapą, kuris ką tik pasibaigė. Terminas e, kandidatams teikti buvo rugsėjo 10 diena, e, gautos šešios kandidatūros E, visos kantūros tinkamos pagal Sahro premijos e, įstatus. Jūs visi turite jų dokumentus, kandidatų biografijas. Dabar kandidatai ar kandidatų grupės, nes gali būti ir kolektyvinės e, kandidatūros. Pateiktos alfabeto abicelės tvarka ir aš jos pristatysiu. Pirmiausia, Edna Adan Izmail, kurią pasiūlė e, FDD frakcija. Antra, Raif Badawi, kurį pasiūlė socialistai ir demokratai Europos parlamente, EKR e ir žalieji. Toliau. Venezuelos e, demokratinė opozicija kurią atstovauja Meza de la Unitada Demokratika, kurią pris... pasiūlė EPP frakcija ir parlamentaras Arnano Nora Barandieran ir Dita Čeranzova. Toliau Borisas Nemcovas, kurį pasiūlė liberalų alijansas. Toliau Nadė Savčenko, kurią pasiūlė konservatoriai ir reformatoriai. Ir galiausiai Edvardas Snowdenas, Antoine Deltour ir Stefanie Žibo, kurios teikia GUE, tai yra kairiųjų ir šiaurės kairių žaliųjų frakcija. Dabar norėčiau sutikti žodį kolegoms, kurie pristatys savo kandidatus. Priminsiu, kad pasisakymo laiką galima dalintis, tačiau tas pasisakymo laikas negali viršyti dešimties minučių vienam kandidatui. Turime šešias kandidatarus, taigi viena valanda ir po to turėsime baigti šį darbą. Taigi, daugiau nedelsant, pradėsime nuo kandidatų sponsorių, taip sakant, pristatymų ir laikysime abecėlės tvarkos, dėl to kviečiu Jamesą Carverį, FDD frakcijos atstovą, pristatyti Edna Adam Izmailą. Pone Kar Karverį, prašom Jums žodis. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Kiekviena uh, karta žmonijoje turi saujelę Dievo dovanos, tai yra žmonės, kurie padaro įtaką viso pasaulio likimui. Edna Adan Izmail yra viena iš tokių. Uh, Edna Izmail uh, kartu su savo rėmėjais e, dirba civilinio karo sugriautame, sugriautose miestuose ir tevinėje, bandydama atkurti savo valstybę. Edna e, pasiryžusiai siekia e, propaguoti moterų teisės, pažeisti kultūrinės, gentinės tradicijas. Ji pati kovoja už savo žodžio laisvę, drąsiai, nepailstamai kovoja už E, Somalio moterų teisės e, įvaizdžio pakei, teisų ir įvaizdžio pakeitimą pasaulyje. E, Edna jau daug metų keitė savo valstybės veidą, bandydama atkurti ligoninės. Ji ilgą laiką vienoje iš ligoninių dirba neimdama atlyginimo. Ji užtikrinti siekia geresnės sveikatos apsaugos ir nori parengti e, dirbą naujos kartos e, medikų kart, e, medikams Afrikoje. Etna dirba su itin pavojingais, sunkiais ligoniais. Somalija labai didelis gimdyvių mirtingumas. Ir Etna dirba būtent su tokio tipo ligonėmis Ji savo darbe jau pasiekė daug gerų rezultatų, šviesdama moteris, e, bandydama kovoti su kai kuriais kultūriniais papročiais ir ypač su e, moterų litiniu apipjaustinu. Pradėjusi savo mokymo programą, ji jau sugebėjo ženkliai sumažinti moterų kenčiančių nuo apipjaustimo skaičius ir tikimės, kad e, jos ryštas pasieks ir kitas Afrikos dalis. Taip, ji išgelbėja e, daugelio gimdyvių ir kūdikių gyvybės. Be savo asmeninio ryšto pagerinti lyčių lygybę Afrikoje, ji labai aktyviai dirba aukų ir e, kankinimų aukų e, organizacijoje. Ji yra jos prezidentė ir kovoja už geresnės žmogaus teisės Aš galiu pasakyti, kad be abejonės šią kandidatę galima parengti. Edna Adan išmel nusipelno Sakarovo premijos už minties laisvę. Ačiū. Merci infiniment. Labai ačiū. Ar kas nors iš jūsų frakcijos norėtų dar e, pasisakyti? Ar daugiau nėra norinčių? Ačiū. Pasisakymas be mikrofono. Ok, c'est bon. Panzeri. Taigi, pristatysime draugiškai ir taikiai savo kandidatus, aš tikiuosi. Taigi dabar eriname prie antrojo kandidato, Raif Badavid. mes e, e, skirtingų frakcijų e, pasiūlymus gavome su jo pavardė. Kadangi pono Tenoko nėra, tai kiek suprantu, kažkas jį pakeis. Pirmiausia, ponas Panzeri, gal ne visas tris minutės, bet jis kaip konservatorių atstovas E, šiek tiek glaušiau galės pristatyti. Jis kalbės e, prieš pono Tanoko <clears throat> atstovę. Ačiū, ponė pirmininkė, aš atstovauju dviem, aš pristatau du kandidatus, e, todėl dabar pirmiau suteikime žodį ponui Panzerį, nes Čarlas Tenokas vėluoja. Mes, mano frakcija, tas kandidatus didelė dalimi remia ir aš norėčiau, kad geriau ponas Černas Tenokas pat pristatytų. Panzeri. Ačiū, ponė pirmininkė. Kiekvienais metais susitinkame, kad pagerbtume žmonės ar jų grupės, kurios negaili savo gyvybių, kad apgintų žmogaus teisės ir žodžio laisvę, minties laisvę. Mes kiekvienais metais išrenkame arba vieną asmenį, arba grupę, norėdami pademonstruoti paramą žmonėms pasaulyje, kurie kenčia nuo įvairaus jų teisių e, išnaudojimo. Socialdemokratai norėtų pasiūlyti Saudo Arabijos atstovą Raif Badavi. Jis kilo iš regiono, kuriame su labai daug sunkumų susiduria interneto dienoraščių rašytai ir šiaip rašytai. Raif e, yra vienas iš interneto dienoraštininkų, jis dabar uždarytas kalėjime, jo sveikatos būklė labai prasta, nes e, jam buvo įvykdyta pritaikytoji bausmė. Jis sukūrė Saudo Arabijos liberalų e, interneto svetainę. Tai buvo svetainė, kurioje buvo visuomenė galima reikšti laisvai savo nuomonės. Vėliau jis buvo patrauktas baudžiamojo atsakomybėn už jo svetainės turinį. 2012 m. vasario mėnesį jo e, Jis buvo apkaltintas tuo, kad e, tyčiasi iš Saudo Arabijos religinės politikos ir bando propaguoti nuodėmingumą bei e, negina kitų vartotojų. 2012 m. birželio mėnesį jis buvo areštuotas, o 2014 m. gegužės mėnesį Raif Badavi buvo nubaustas už tai, kad pažeidė Saudo Arabijos įstatymus įstatymus, dėl e, technologijų ir religijos įstatymą. Visa tai buvo susijęta su jo interneto svetainė. Dešimt metų kalėjime jam buvo skirta, tūkstantis rykščių, rykščių smūgių, daugiau negu milijono dolerių e, piniginė bauda. Be to, jam buvo uždrausta naudotis bet kokiomis informacinėmis technologijomis e, platformą internetinę ar ir jam nebuvo leista keliauti iki 2054 metų. Jam turėjo būti skirta e, 50 rykščių kas savaitę ir taip 20 savaičių. Jis tik 150 iš visų rykščių e, iškentė, po to jo sveikata labai pablogėjo ir tada mm, buvo nuspręsta jį tiesiog laikyti kalėjime. Europos parlamentas kreitėsi į Saudo Arabiją ne vieną kartą, prašydama jį paleisti. Galėčiau pacituoti, ką jo žmona yra pasakiusi apie jo dabartinę būklę. Raifas e, yra prikaustytas e, grandinėmis saugumo tarnybos e, priejo prie jo ir pradėjo plakti rykštėmis jo nugarą ir, per nugarą, per kojas Liudininkai patvirtino, kad 50 rykščių buvo suduota per 5 minutės, viskas vyko labai greitai. Šiais laikais sunku įsivaizduoti, kad žmogus gali būti pririšamas ir plakamas rykštėmis dėl to, kad yra drasus ir reiškia savo nuomonę nesivaržydamas. Siūlydami e, Raif Badavi kandidatūrą norime pagerbti visus, kurie kovojo žodžio laisvę pasaulyje nes e, žodžio laisvė yra pamatinė. Tie žmonės e, e, gina ją nepažeisdami įstatymų. Ačiū, o dabar perdodu žodį. Kitai kolegijai, kuri taip pat parems šią kandidatūrą. Pone Lodiga, aš galiu tik patvirtinti, kad ECR frakcija remia Raif Badavi kandidatūrą. E, Sakarovo premijai gauti. SR frakcijos koordinatorius Čarlas e, Tenokas yra šios kandidatūros rėmėjas. Galiu jį paremti. Na, o dabar perdadu uh, e, žodį ponui Meserič, Tomaš Meserič, žaliųjų frakcijos atstovas. Ačiū pirmininkė, mūsų frakcija didžiuojasi uh, tuo, kad pirmoji iš kėlė Raif Badavi kandidatūrą 2015 metais. Raif Badavi yra pasaulinio masto kovos už žodžio laisvę simbolis. Jis e, kovoja už žmogaus teisės ir žodžio laisvę viena iš labiausiai represinių pasaulio valstybių. Kaip jūs žinote, Saudo Arabijos režimas yra ypatingai brutalus, apie tai plačiai kalbama. Šiandien šis vaikas yra baudžiamas už politinės priežastis. Jis dar turėtų būti mokykloje, bet dabar jis matome, kad kenčia nuo rykščių. E, Europa, Europos parlamentas turėtų daugiau kalbėti apie santykius su Saudo Arabija. Tai, kad mes tylime Raif Badavi atveju, me rodo, kad mūsų priklausomybė nuo iškasamojo kūro yra tapusi toksiška. Mes, e, bandydami puoselėti savo vertybės, negalime tylėti, kai matome, kad pavieniai asmenys yra kankinami arba baudžiami mirtimi tik už tai, kad savo mintis reiškia garsiai Saudo Arabijoje. Jeigu Europa į šį itin svarbų regioną ir toliau uh, uh, paukodama savo interesus, tai susikompromituos dėl, sukompromituos pati savo vertybės. 2015 metais suteikdami premiją Raif Badavi duotume labai aišku signalą, kad ES remia Saudo Arabijos e, sąžinės kalinius ir viso regiono žmogaus teisų gynėjus. Žinoma, mes turime tokiu būdu prisidėti prie pasaulinio masto e, teisingumo įtvirtinimo. E, Supraskime, kad Raif Badavi atvejis leidžia pademonstruoti, kad žmogaus teisės neturi būti paukojamos ekonominės interesams. Mano frakcija e, džiaugiasi, kad kitos dvi frakcijos pateikė taip pat jo kandidatūrą ir mes nebeapsiribojame tik, vieną, tik vieną politinę šeimą. Aš tikiuosi, kad šiais metais Europos parlamentas nesudvėjos ir paskirs Sakarovo premiją Raif Badavi. Ačiū. Dabar baigiame e, šio kandidato svarstymą ir pereiname prie kitos. Luis de Grandes, kuris EPP vardu pristatys Venezuelos e, demokratų opoziciją, Mesa de la Unitat Demokratikę ir politinius kalinius. Aš pats e, šitą dar norėčiau pridurti EPP vardu. Convenu avant Nes taip mes sutarėme dar prieš prasidedant šiam posėdžiui, taigi Luisai tau žodis. Ačiū, pan pirmininkė, taip pat labai ačiū. Štai, kad leidote kalbėti man kitiems kolegoms iš liberalų frakcijos. Labai džiaugiuosi galėdamas pristatyti šią kandidatūrą, nes visi nominuoti kandidatai, kuriuos teikia Liaudės partija ir kitos frakcijos, nusipelno didžiausios pagarbos ir pripažinimo. Mes norime, kad diskusijos vyktų labai demokratiškai ir išsirinktume geriausius nominantus. Norėčiau padėkoti posėdžio pirmininkui už tai, kad jis pakvietė į posėdį Karakaso miesto mero žmoną. Monika Prilis, merus, merus šiuo metu taikomas namų areštas. Ir taip pat e, jo dukra yra pakviesta ir aš e, džiaugiuosi, kad atsižvelgėte mūsų pasiūlymus ir kad galima surenkti šią atvirą diskusiją. Noriu dabar e, pristatyti Jums priežastis, dėl kurių teikiame šią kandidatūrą. Viena šių priežasčių yra universali ir taip pat mm, nominantai yra labai tinkami pagal visus kitus reikalavimus, nes dauguma ir visi kandidatai turi atitikti tam tikrus kriterijus, mm, pagal kuriuos jie turi įrodyti savo tinkamumą Sakaro premiją, tačiau visų tų kriterijų nevadinsiu, tačiau vienas yra universalumas, kuris yra taikomas visur matydami, kaip dabar kenčia Venezuelos žmonės. Nepaisant to, kad demokratiškai įsirinko savo vyriausybę, jie dabar yra jos valdomi totalitariniais metodais. Europos valstybės, Latino Amerikos valstybės aiškiai pamatė, kad Maduro vyriausybė netitinka demokratijos lūkesčių, kurios suvėsėjo žmonės, Ledesma, Lopės ar Ponsebajas, kuris šiuo metu yra įkalintas. Tai yra demokratinės Venezuelos opozicijos veikėjai, jie kovoja už uh, savo teisės. Apalijos stalo diskusijos metu yra stovaujama visoms demokratinės opozicijos jėgoms. Lopes buvo nuteistas 14 metų laisvės atimimo bausme, bausme sufabrikavus bylą jo atžvilgiu ir e, teismo procesas buvo visiškai neįsivaizduojamas, netitiko jokių demokratinės šalies standartų. Kitas kandidatas buvo suimtas savo namuose, tiesiog ištemtas iš namų, nepateikus jam jokių kaltinimų ir to, tokiam elgesiu pritarė šalies teismai, kurie net nenusipelno teismų vardą, nes nesilaiko esminių standartų demokratijos. Tie kandidatai, kandidatų grupė e, atstovauja mums visiems, nes jie nestovauja jokiai politiniai jėgai. Gruodžio 6 dieną Venezueloje vyks parlamento e, rinkimai, todėl būtų gerai, jeigu Europos parlamentas pradėtų daryti atitinkamą spaudimą prieš rinkimus, pabrėždamas, kad demokratinės laisvės yra labai svarbios bet kurioje šalyje. Daunodami šią kandidatų grupę, šią prestižinę premiją, mes pareikštume savo paramą 69 visoms politiniams kaliniams, apie kuriuos niekas nežinome, galėsime saugoti Ledesmo Lopės ir Sebajus ir visus jų kolegas, nes šiuo metu jiems kyla didelė grėsmė Venezueloje, taip pat kaip ir jų draugams. Sakarovo premija galėtų juos apsaugoti, kreipdama dėmesį į šias aukas ir kreipdama dėmesį į būtinybę ginti ir palaikyti mūsų vertybės. Todėl aš kukliai manyčiau, kad mūsų kandidatai yra tinkamesni palyginti su kitais, nes juos nominuodami mes e, siekiame praktinių tikslų ir apdovanodami juos šią premiją mes dar labiau pabrėžtume mūsų Sakaro premijos prestižiškumą ir taip pat pastarnautume taikai ir būtent todėl manome, kad e, mūsų kandidatai dėl to yra patys geriausi. Mes visi remiama verslumo principai ir, ir e, manau, kad man nereikia net apie tai kalbėti. Todėl su visą pagarbą jūs paprašyčiau rimtai svarstyti mūsų teikiamus, teikiamas kandidatūras, e, turint omenyje, kad e, jeigu bandytume laikytis ir apsaugoti visus principus, kurie mums yra svarbus, tai šie kandidatai būtų patys tinkamiausi. Pirmininkas, kaip minėjau, aš dar norėsiu papildyti, jums pasakydamas, kad mes e, Liaudės partijos frakcijoje svarstėme penkias kandidatūras ir du iš jų, tai yra Nadės Savčenko ir Borisas Nemcovas, yra įtraukti į šiandien svarstamą sąrašą. Taip pat svarstėme Benjamin Jun Jun, Šiaurės Korejos kovoto žmogaus teisės kandidatūrą ir Gaujų. Jų kandidatūrą, kurią teikia Angelika Nibler, galiausiai liaudės partija nusprendė apsistoti ties viena kandidatūra, kurią ką tik pristatė Luis de Grandis, tai yra Venezuelos demokratinė opozicija ir politiniai kaliniai. Norėčiau pridurti, papildyti. Luisa pa brėždamas, kad Leopoldo Lopes, kuris buvo nuteistas 13 metų laisvės timio bausmė už tai, kad ištarė ne diktatūrai, jisai toliau tvirtina, kad e, mes Venezuelos opozicija e, pasirinkome tinkamą istorijos kelią. Ir nepaisant to, kad Venezuelos opozicija susiduria su vis baisesnėmis represijomis, nepraranda politinės drąsos, todėl aš e, visapusiškai remiu Liaudės partijos frakcijos pateiktą pasiūlymą, nes tokiu būdu mes suteiktume tikrai nemažą viltį Venezuelos žmonėms, jeigu Sakharovo premija būtų apdovanota Venezuelos opozicijų ir politiniai kaliniai. Taigi Tiek būtų mūsų kandidato pristatymo. Atrodo, kad ponas Mauro dar norėtų minutės laiko, kad pristatytų liaudės partijos kandidatūrą. Prašau Jums žodis. Ačiū pirmininkė, kaip Jūs tiksliai paminėjote, aš kartu su Viktor Čelensova pasirašėme tą peticiją, kuri šiuo metu yra pristatoma Europos parlamento užsienio reikalų komitetui. Nenuvertinant kitų kandidatų nuopelnų, e, kurie buvo pristatyti šiame posėdėje, aš manau, kad niekuomet dar nebuvo taip svarbu Sakharovo premijai skirti šiai svarbiai asmenų grupiai. Prisiminkime Antonijo Ledesmo bylą. E, Antonijo Ledesmo žmona ir duktė dalyvauja šiame posėdėje ir aš norėčiau jiems perduoti e, pačius šilčiausius linkėjimus. Taip pat e, turime prisiminti Leopoldo Lopes persekiojimą už savo siekį demokratiškai reikšti nuomonę nebūtinai demokratiškoje šalyje, prisiminkime Marijo Korino Mačado bylą. Ir e, ji teikia perškiamas vieniems teisinės paslaugas neatlyginimai. Dar yra labai daug Venezuelos piliečių kiekvieną dieną kovojančių už laisvę ir demokratiją ir už juos visus manau, kad reikėtų skirti Sakarovo premiją, kuria būtų parodoma Europos parlamento parama. Ir kaip Luis de Grandes labai tinkamai paminėjo, ta Sakarovo premija ir jos įteikimas reikštų mūsų paramą visiems tiems, kurie kovoja teisingą kovą istorijos eigoje. Boriso Nemcovo kandidatūrą, kurią paremė Alde frakcija, pristatys kolega Urmas Pat. Prašau jums žodis. Ačiū, mėly kolegos, kaip visi žinome, Sakarovo premija yra priemonė pagerbti asmenys ir žmonių grupės, kurie savo gyvenimą yra paskyrę ginti žmogaus teisės ir e, minties laisvę. Liberalai siūro, kad 15 metų Sakharovo premija būtų skirta Borisui Nemcovui. Deja, po jo mirties. Borisas Nemcovas buvo vienas iš vadovaujančių pilietinės visuomenės asmenų, dirbusių demokratiniai, klesančiai taikiai Rusijai. Ir jis už tai sumokėjo savo gyvybę. Borisas Nemcovas buvo nužudytas praėjusį vasarį, praėjus porai savaičių po to, kai jis pradėjo savo darbą, rengdamas dokumentus apie tai, kaip e, Rusijos karinės pajėgos yra įstraukusios į karą vakarų Ukrainoje. Būtent Borisas Nemcovas, jo gyvenimas įrodo, kad jis nuspelno šios premijos. Jis siekia kitokios Rusijos, e, taikiai sugyvenančios su kaiminėmis, e, demokratiškos, gerbiančios įstatymus valstybės ir kaip pilietinės visuomenės aktyvistas jis e, dirbo, kad atskleistų korupcijos e, atvejus ir remiantis tuo mes siūlome 15 metų Sakaro premiją įteikti Borisui Nemcovas, Nemcovui. Jis turėtų, jį turėtų atitekti Boriso Nemcovo fondui, kurį kūrė jo dukra Žana, e, kuris skirtas remtus Rusijos pilietinę visuomenę siekiant taikios demokratinės Rusijos. Manome, kad tai yra tinkamas momentas tokia premija pademonstruoti paramą asmenybei, kuris savo gyvenimo darbais siekia sukurti demokratišką Rusiją. Ir todėl ši premija būtų skirta fondui, kuris dirba, kad e, pateisintų e, Boriso Nemcovo palikimą mes taip pat paremtume labai praratą Rusijos pilietinę visuomenę. O lėšos turi būti skirtos fondui, kurie atstovauja jo dukra, kad paremtume Rusijos pilietinę visuomenę, kovojančią už e, laisvą, taikę, demokratišką Rusiją. Aš taip pat girdėjau kritiką, kad Sakrovo premija neturėtų būti skir skiriama po mirties. Ir čia aš su tuo negaliu sutikti. Neboriso Nemcovo kaltė, e, kad jis negali kandidatuoti kaip kiti, kurie dar yra gyvi. Ir dar ciniškiau galbūt galima būtų pasakyti, mes taip pat neturėtume siunkti, siūsti tokio signalo, kad tam, kad išvengtum, jog žmogus negautų Saharo premijos, reikia jį nužudyti. Taigi, manau, kad reikėtų e, turėti galvoje tai, kad net ir po mirties suteikiant e, Sakrovo premiją siunčiamas stiprus signalas. Ir simboliška yra tai, kad ši premija yra pavadinta Sakrovo vardu, kuris prieš daugiau kaip 20 metų kovoja už demokratišką Rusiją ir stipresnę pilietinę visuomenę Rusijoje. Deja, kaip žinome, ir šiomis dienomis trapi Rusijos pilietinė visuomenė. Jai reikalinga tokia parama, panaudojant Andrėjaus Sakarovo vardą, tai yra jo premija, jo vardo premija. Ir taip pat visi įvykiai Rusijoje tiesiogiai ir netiesiogiai turi įtakos Europos Sąjungai. Todėl aš manau, kad Tai yra visiškai tinkamas metas padrasinti Rusijos prietinę visuomenę ir neleisti didėti toje visuomenėje plėstis baimiai, nes vienas iš Nemcovo nužudimo tiesioginių rezultatų buvo padidėjusi baimė Rusijos visuomenėje. Mūsų vienas svarbiausių interesų yra tai, kad kaiminė šalis negyventų baimėje. Ačiū. Labai ačiū. Ar dar kas nors iš Aldė frakcijos norėtų paremti šią kandidatūrą? Čia tik jūs. Ačiū. Toliau periname prie kitos kandidatūros. Ana Fotiga. KR frakcijos vardu kalbės apie Nadės Savčenko kandidatūrą. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes turime dvi kandidatūras ir man didelė garbi pristatyti e, garbiaus moters karės pilotės Ukrainos oro pajėgų e, narės Nadės Savčinko, kurie šiuo metu yra kalinta Rusijos federacijoje kandidatūra ir kuriai grėsia E, kitas teismo procesas, jo pradžia rytoj. Pone Nadė Savčenko buvę gimo gegužės 11 dieną 1981 metais. Nuo pat vaikystės ji norėjo būti pilotė. Nors e, pradėjo studijuoti pirmiausia menus ir žurnalistiką. E, ji gana greitai metė šias studijas ir savanoriai išėjo į Ukrainos armiją ir drąsiai tarnavo Ukrainos kontingente misijoje Irake. Ir su komanda e, pilotavo šarvuotą visureigį. Po to jai pateikė peticiją gynybos ministerijai, prašydama leisti įstoti į prestižinę Harkovo oro pajėgų akademiją, kur buvo priimami tik vyrai. Ji buvo pirmoji moteris baigusi šią akademiją. Taigi, ji praskinė kelią ir kitoms moterims e, imtis Uh, oro pajėgų karininkės karjeros. Ji tarnavo trečiame, ji tarnauja trečiajame oro pajėgų pulke ir e, ji pilotuoja e, bombonešius. Ir E, kovoja su sraigtasparnės MI24. Taip pat ji buvo savanorė įstojusi gerai žinoma į dar batalioną, kai prasidėjo Rusijos agresija Ukrainoje. Ji buvo suimta, pagrobta 2014 m. birželio mėnesį ir išvežta į Rusijos teritoriją. Ji buvo kaltinama nelegaliai atvykus į Rusijos teritoriją, kur ji neva padėjusi, padėjusi nužudyti rusų žurnalistus. Jos gynėjams pavyko pateikti įrodymų, kad tie kaltinimai Tai yra grina provokacija. Ji elgės labai drąsiai viso proceso metu, būdama kalėjime, ji pradėjo bado streiką, buvo maitinama per prievartą, ji atsisakė kalbėti rusų kalbą ir visą laiką kalbėjo savo gimtają ukrainiečių kalbą. kalbą. Ji visada dėvi marškinėlius su Ukrainos gerbu. E, Tiesą sakant, ji įkūnija tai, ką mes naudojame E, pagirdami Europos stalinizmo ir nacizmo atminties dieną, nes Rusijos teisės saugos sistema yra paveldėta iš stalinistinės epochos. Dabar norėčiau e, kalbėti savo gimtają kalbą, nes norėčiau tarti keletą labai asmeniškų sakinių. Šiandien ši diena dažnai vadinama Nadės Savčenkos diena, bent jau taip sako ukrainiečiai. Tačiau visiems mums, gyvenantiems vidurio ir rytų Europoje, rugsėjo 28 diena turi ir kitų prasmių. Prieš 76 metus Taip pat, taip vadinamas antrasis Ribbentropo-Molotovo paktas buvo pasirašytas. Praėjus mėnesiai po to, kai Vokietija įsiveržė į Lenkiją rugsėjo 17 dieną 1939 metais po pirminio Ribbentropo ir Molotovo pakto pasirašymo rugsėjo 28 dieną buvo pasirašyti slaptieji protokolai o to rezultatas buvo labai artimas, koordinuotas bendradarbiavimas tarp e, tokių pas, e, tarnybų kaip Vokietijos gestapas ir e, sovietų NKVD. Buvo surinkta daug sustikimų tarp Vokietijos ir Sovietų sąjungos. siekiant e, užgneušti Lenkijos intelektualus, pavyzdžiui. Kitas rezultatas buvo tas, kad, pavyzdžiui, Lietuva buvo tiesiog atidėta Sovietų sąjungai. Ir Narios Savčenkos asmuo yra visų kalinių, kurios įkalino e, Rusiją, taip pat aneksavus ir Krymą. Kalbu apie daugiau kaip 150 tokių kalinių. kalinių. Taip pat Nadė Savčenko įkūnija visas kitas stalinistinės priespaudos, priespaudos stalinistinėje Sovietų sąjungoje aukas. Rusijos federacija iš tiesų niekada nėra e, pasmerkusi tų veiksmų, tų aktų. Turime daugiau aukų, ponas Magnitskis, pavyzdžiui, ponia Politkovskaja ir ponas Nemcovas, kurį pristatė prieš mane kalbėjęs kolega. Ir dabar prašau jūs rimtai apsvarstyti šią kandidatūrą, šią puikią Ukrainos moterį. Ačiū. Labai ačiū, ponia Fatiga. Comme vous êtes la seule membre de, de votre groupe qui présente cette candidature, euh, Donc, euh, on va passer. Euh, Taigi jūsų kandidatūra pristatyta, toliau periname prie kitų kandidatūrų. Kolektyvinė kandidatūra, tai Junktinių kairiųjų frakcija siūlo Eduardą Snaudeną, Etuan Deltur ir Stefanį Žibo. Ir dabar žodis kolegai Fabio Demasi kuris ir pristatys šios tris kandidatus. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, dass ich hier die Kandidatur meiner Fraktion. Ačiū pirmininkė už e, galimybę pristatyti mano frakcijos teikiamą kandidatūrą. Niekas nebejoja, kad e, tikrai tarptautiniu mastu yra per daug asmenybių kurios yra spaudžiamos, persekiojamos ir vienas iš čia pateiktų kitų frakcijų pasiūlymų Raifo Badavį kandidatūra mums taip pat labai rūpi. Kolegai iš e, žalių frakcijos galiu tik pritarti, kad e, pono Badavį kančia turi naftos ir e, keistų politinių susitarimų prieskonį. Mes puikiai žinome, kad e, nėra įprasta teikti kandidatus Sakharovo premijai gauti iš Europos, tačiau mes tą padarėme sąmoningai, nes ponas Junkeris nesnei pasakė, kad ES būklė nėra pati geriausia ir nepaisant to, kad mes jam dažniausiai nepritarėme, tačiau šiuo atveju tikrai galime pritarti šiam teiginiui, nes tie trys kandidatai įkūnyje Europos Sąjungoje galiojančią teisę į dvasinę laisvę, į informacijos laisvę ir pristatydamas kandidatūras trumpai tą pagrysiu. Apie Edvardą Snaudeną daug pasakoti nereikia, jo kandidatūra buvo pristatyta praėjusiais metais, jis atskleidė šnipinėjimo skandalą, kurį vykdė <clears throat> JAV slaptosios tarnybos, tas klausydamas pokalbių ir jis iki šiol yra Rusijoje ir jam nėra nei suteiktas politinis prieglostis, nei kokia nors kitokia pobūdžio apsauga ir manau, kad atėjo metas dabar mums pažvelgti tiesiai akis ir jam suteikti apsaugą. Antras, antrasis kandidatas Anton Deltur. Tur po to, kai dienos šviesą iškilo liuksliks skandalas, jo pavardė yra dažnai svarstoma ir aptariama Europos parlamente. Ton dėl tur e, atkreipdamas dėmesį, e, paviešindamas liuksliks skandalą, tik tai atliko savo pilietinę pareigą, neturėjo jokių politinių tikslų ir jis e, dabar kartu su e, Eduardu Perel yra teisiamas Luksemburgo teisme ir jam grėsia penkeri metai nelaisvės. Stefani Žybo padėtis taip pat buvo panaši. Ji UBS banko viešų ryšių skyriaus vadovė dirbo ir Vieną dieną ji nusprendė nesitaikstyti su banko vykdyta veikla, kuomet e, pasiturintiems piliečiams buvo padedama slėpti mokesčius ir po to, kai nusprendė paviešinti tinkamus faktus, buvo atleista iš darbo, jai buvo grasinama kaip ir jos šeimai. <clears throat> E, tačiau Tai ir po jos atleidimo jį teikia tinkamą informaciją Prancūzijos vyriausybė ir dabar yra netgi įkūrusi atitinkamą informatorių tinklą. Mes manome, kad e, Europos Sąjungoje tikrai nėra savai suprantamas dalykas visų lygybė prieš įstatymą, nes e, didžioji dauguma piliečių, kurie sąžininkai dirba ir moka mokesčius, e, tikrai uh, nėra lygus prieš įstatymą palyginti su tarptautiniais koncernais, kurie slepia šios mokesčius ir ypač tokie asmenys kaip Snaudinas Diltur ar e, Žybo, kurie kreipia dėmesį į atitinkamus pažeidimus, jiems arba nesteikamas prieglopstis, arba jie netgi pasodinami teisiamųjų suolą. Taigi mes manome, kad ES nėra padarius tinkamų išvadų iš šių procesų Europos parlamente šiuo metu svarstoma, svarstoma verslo paslapčių apsaugos direktyva, pagal kurią pagal kurios nuostatas tokiems asmenims kaip Anton Deltur praktiškai nebūtų galima užtikrinti jokios apsaugos paviešinus atitinkamą informaciją, todėl mes manome, kad ši premija taptų iš tiesų prestižinė, jeigu mes sugebėtume kreipti dėmesį ir į tos trūkumus, kurie egzistuoja ir Europos Sąjungoje atitinkamuose sritise. Taigi aš raginu kolegas iš kitų frakcijų palaikyti mūsų teikiamus kandidatus. On a un peu temps pour échanger. Ačiū. Ačiū už pristatymą. Liko laiko dabar šiek tiek pasikeisti nuomonėmis. Todėl kiekvienas iš jūsų galite dabar pasisakyti už vieną ar kitą kandidatą, bet ne už visus iš karto, nes kitaip neužtuks, e, neužteks laiko. Ana Gomeš. Taip, aš manau, kad mes iš tikrųjų turim labai tinkamus kandidatus. Mm, aš esu, tik kad jie visi dėl vienos ar kitos priežasties nusipelno uh, Sakarovo premijos. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad nešame ypatingą atsakomybę už tų asmenų įvertinimą ne tik už jų nuopelnus. Šiuo požiūriu aš norėčiau ypač paremti kaip labai tinkamą kandidatą vieną. E, Sakarovo premiją aš vertinu pagal tai, kiek veiksminga ji yra, skatinant žmonės, kurie e, iš tiesų kovoja už pagrindinės žmogaus teisės. O visi pasiūlytieji kandidatai kovoja už žmogaus teisės. Kai kam Sakarovo premija bus naudinga tam, kad e, jie išpopuliarėtų, taptų žinomesni, o kiti e, žmonės gal tokiu būdu įgaus daugiau stiprybės. Todėl aš siūlau kandidatą Raif Badavi. Man atrodo, kad Raif Badavi yra vienišas kovotojas valstybėje, kuri jį baudžia, nevaisant, nepaisydama to, kad jis ką tik buvo e, išrinktas tapti jungtinių atsiprašau, nepaisant to, kad ta valstybė buvo išrinkta dabar kaip e, e, Jungtinių tautų saugumo tarybos narė. Joje pažeidžiamas žmogaus teisės. Kiekviena valstybė, ypač ši valstybė, turėtų vengti žalos pasaulyje darimo. O Saudo Arabija, žinome, finansuoja ISIS, islamiškąją valstybę. Jūs visi puikiai žinote, kad kai, kurios, kai kurie islamiškosios valstybės finansuotai yra iš Saudo Arabijos. Ar tai būtų privačios ar neprivačios institucijos, jos turėtų būti suvaldytos. Dabartinė tos valstybės sistema pati paaiškina, kodėl tie finansuotojai nėra kontroliuojami. Ypač e, apie tai turėtume kalbėti, kai minime Raif Badavį. Jis nėra vienintelė auka. Jis paukojo visą savo gyvenimą tam, kas kovotų žmogaus teisės. Todėl, manau, turėtume jį paremti. Labai daug yra skirtingų būdų paremti, pavyzdžiui, kovotojus Ukrainoje ar Venezueloje arba tuos, kurie mūsų tarpe kovoja su korupcija. Anton dėl tuo tai daro. Bet Raif badavė atvejais yra ypatingai svarbus ir jeigu mes jam suteiktume premiją, labai galėtume pakeisti ženkliai padėtį. Padėtume ir jam, ir kitiems, kovojantiems su įvairiomis civilizacijos atgyvenomis. Lygiai taip pat mes galėtume kovoti su kai kuriomis mūsų vyriausybėmis, kurios dabar užsimerkia, nes nori tiesiog sudaryti ginklų sandorius ar e, užmėgsti patikimą partnerystę su Saudo Arabija, tarsi, kad ir kovotų su teroristais. Taip neturi būti. Raif Badavi, tapęs Sakharovo premijos laureatu, E, turėtų milžiniškos įtakos tam regionui. Parlamentas turėtų jum paremti. Uh, Čarlzas Tenokas. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėjau tik pakartoti tai, ką sakė taip gražiai ką tik ponė Ana Gomes, bet ir tai, ką mano kolegė Ana Fatiga pasakė. Mano frakcija oficialiai remia Raif Badavi kaip vieną iš mūsų kandidatų Sakarovo premijai gauti. Turime suprasti, koks yra šios premijos tikslas Ji įsteigta e, vadovantis paties Andrėjaus Sakharovo pavyzdžių. Jis sovietmečių vykdė, gynė žmogaus teisės ir kovojo su pilietiniu žmogaus teisų pažeidimais. Gerbdamas e, kitų kolegų nuomonės, aš nemanau, kad e, mokesčių vengimas prilyksta žmogaus teisų pažeidimams. Grįžtant prie pono Badavį, jis buvo sulaikytas už tai, kad turėjo internetę svetainę kad skleidė laisvą mintį. Taip prilygo nusikaltimui. Saudo Arabijoje jam buvo paskirta 600 rykščių e, bausmė, kuri e, vėliau buvo padidinta iki 1000 rykščių ir 10 metų kalėjime bei didelės piniginės baudos. Jis e, pirmosius 50 rykščių gavo jau 2014 metais. Dabar jo sveikata labai suprastėjo Tai yra puikus pavyzdys, rodantis, kaip žmogus, propaguojantis liberales, pasaulietiškas mintis, yra baudžiamas. Tik tokie drąsos pavyzdžiai leis, leis suformuoti gerą artimų rytų politiką. Aš e, nenoriu e, pasmerkti nieko Saudo Arabijoje, bet mes turime skatinti tos valstybės reformistinį judėjimą. E, ir Sakarovo premiją suteikdami, mes pripažintume tokius žmonės kaip Raif Badavi, pademonstruotume, kad Europa eina tą kryptimį. Ypač aš e, manau, e, ši kandidatūra aktuali dabar, kai iškilo islamiškoji valstybė, e, tokios valstybės kaip Kataras ir Saudo Arabija, žinia, tiesiogiai remia vadinamą islamiškąją valstybę. Ponas Badavi būtų didžiulis priešnodis salafistų ideologijai. Aš šimtų procentų remiu šią kandidatūrą ir aš tikiuosi, kad kolegos mane išgirs. Labai ačiū, Milan Mun. Labadiena, pirmininkė. Šiandien po pietų mes e, matėme labai solidžias kandidatūras Sakarovo premijai gauti. Ir aš galiu pasakyti, kad pats pasisakau už Luis de Grandis ir pono Mauro kandidatūrą. Jie atstovauja Europos liaudės partijai. Tai yra, e, jie iškėlė Venezuelos politinių kalinių kandidatūrą. E, tuos e, kalinius atstovauja e, Leopoldo Lopes ir Antonijo Ladezma. Aš norėčiau pasveikinti šioje salėje esančius Antonijo Ladezma e, giminės, tai yra žmona ir dukteris. Ponas Degrandis ir ponas Mauro jau pristatė šį judėjimą ir galima pasakyti, kad ši kandidatūra yra labai tvirta. Politiniai kaliniai e, nori, kad būtų su jais pademonstruotas politinis solidarumas. Europos parlamentas jau yra patvirtinęs skirtingų rezoliucijų, e, dėl Maduro vyriausybės ir Čavės vyriausybės esame pareiškę, kad Venezueloje autoritarizmui įsigaliojus padėtis pablogėjo ir dėl to iškilo tokios bylos kaip Pauno Lopės byla. Gruodžio 6 dieną Venezueloje įvyks e, teisėkuros rinkimai, e, atsiprašau, parlamento rinkimai ir tokia garbinga premija kaip Sakarovo premija padarytų didelę įtaką Venezuelai ir atneštų konkrečios naudos. Gruodžio 6 dieną žmonės priklausantis politinių kalinių grupiai, o ta grupė yra didelė, e, įgautų tvirtybės ir tai atitiktų Europos parlamento bendruosius siekius. Todėl aš remiu demokra Venezuelos demokratinę opoziciją. Šis judėjimas tikrai nusipelno premijos. Ačiū. Aš, Mr. Henkel. Ponas Henkel. Well, ladies and gentlemen, <clears throat> I am... Ponas ir ponai, daugiau negu 20 metų aš esu Amnesty International organizacijos narys ir e, stebiu kaip suteikiama Sacharovo premija. Galiu pasakyti, kad aš labai nusivylęs šių metų kandidatūromis. Kolega Čarlzas Senokas jau pasakė, kad kai kurie kandidatai yra akivaizdžiai siūlomi dėl ideologinių priežasčių ir aš sutinku, kad mokesčių vengimas ar kova su CŽV nėra pakankamas pagrindas Sakarovo premijai gauti. Man atrodo, kad šį kartą per daug dėmesio sutelkta į žmogaus teisų iš pažeidėjų aukas, o ne į e, pačių kandidatų nuopelnus apginant žmogaus teisės. Esame girdėję e, pasisakymą apie ideologinius sumetimus. Aš e, esu šiek tiek nusivylęs ir pono Badavį kandidatūra. Sakarovas labai daug metų veikė Ilgą laiką jis e, demonstravo, kad gina žmogaus teisės, todėl visuomet turėtume, ieškodami kandidatų, atkreipti dėmesį į tai, kad jie būtų ilgą laiką gynę žmogaus teisės, o to aspekto aš nematau nei vieno iš kandidatų aprašyme. Ačiū, ponas Demazin nori sureaguoti. Norėčiau tik patikslinti kai ką, nes e, manau, kad e, galbūt kolegos neturi visapusiškos informacijos gavę apie tai, su kuo buvo susidūrę ponas Deltur ar kiti mūsų kandidatai. Niekas iš parlamento narių negalėtų vertinti tinkamumo gauti premiją pagal tai, kiek kandidatai iškentėjo, nes e, tikrai negalima būti lyginti fizinės pono badavio kančios ir pono Deltur ir e, tikrai niekas negalėtų to paneigti ir aš taip pat visiškai pritariu Anai Gomes e, vertinant politinės diskusijas, kad tikrai būtų naudinga atkreipti dėmesį į Saudo Arabijos dalyvavimą finansuojant Islamo valstybę, tačiau čia mes e, kalbame ne vien tik tai apie mokesčių slėpimą ir vengimą, tačiau apie tai, kad tie asmenys, kurie atitinkamus reiškinius paviešina. Luksemburgai yra pasadinami teisiamų į suolą, jiems grėsia penkerių metų laisvės atimimo bausmė. Ir nepaisant to, kad mes su šiais asmenimis Europos parlamente buvome susitikę, jiems paplojame per petį ir lėjome ašaras ir aš pats tuo metu užsienio reikalų komitete dalyvau tame posėdėje. Ir lygiai taip pat e, tas pats pasakytina ir apie Edvardą Snowdeną, kuris gyvena tremtyje galbūt niekada negalės pamatyti savo šeimos, nes jam JAV grėsia labai didelį nemalonumą, taigi manau, kad šie kandidatai tikrai yra verti gauti Sakarovo premiją. Ačiū dabar suteiksiu žodį kolegai Maris Ponga, kuris yra vystimosi komiteto vicepirmininkas kad e, jis apibendrintų mūsų diskusijas. Ačiū, mielas kolega Kristijanai. Aš e, apibendrinamas mūsų diskusijas noriu tik tai priminti svarbias datas susijusius su Sakaro premijos įteikimo procedūra, kaip kolega Prėda minėjo. Posėdžio pradžioje, taigi kitas etapas e, prasidės spalio 15 dieną ketvirtadienį ir posėdis vyks, e, uždaras posėdis vyks Bruselėje. Ir balsuosime dėl trijų kandidatūrų, bus orientacinis balsavimas Strasbūrė spalio 29 dieną ketvirtadienį iš to trijų kandidatų sąrašo bus pasirinktas e, premijos laureatas ir Strasbūrė gruodžio 14 dieną pirmadienį bus suteikta, bus uh, kandidatas bus patvirtintas komitetuose, o gruodžio 16 dieną per plenarinę sesiją bus oficialiai įteikta per iškilmingą posėdį Sakarovo premija ir mes pasistengsime užtikrinti kuo didesnį to renginio viešumą. O dabar, nu kad jau galime baigti mūsų posėdį arba šią jo dalį, norėčiau padėkoti visiems už Sakarovo premijos kandidatūrų pristatymą ir noriu padėkoti kolegai Kristijanui. Ir dar tik praneščiau, kad e, užsiekalų komiteto posėdis e, tęsis šioje salėje, o tie kolegos, kurie nėra užsiekalų komiteto nariai, tai yra dėvė komiteto nariai ir kiti kolegos, turėtų tyliai dabar išeiti iš salės ir netrukdyti užsiekalų komitetui toliau dirbti. Ačiū, Moris mūsų posėdis e, tikrai vyko pakankamai sklandžiai ir greitai ir kadangi dar turime laiko, tai iki 5 valandos dabar skelbsime pertrauką posėdžio, nes 17 e, valandą dar atvyks pas mus svečių. Po pons Pait dar prašau žodžio. Prašau. Ačiū, e, kadangi dar turime laiko, tik norėjau, naudodamas į sprogą, padėkoti visiems už e, išreikštą paramą, taip pat ir per paskutinę Sasbūro plenarinę sesiją, kuomet Europos parlamentas skubos tvarka patvirtino rezoliuciją dėl Rusijos pasmergdamas e, Kochverio ir Silcovo ir dar vienas mens suėmimą. Ir dar noriu tik priminti, kad praėjusią savaitę Estono Kohmerį Rusija paleido ir saugiai sugrįžo į Estiją. Ačiū. Pirmkas, labai ačiū, tai tikrai puikiai žinia. Mes visi labai džiaugiamės. Dabar skalbėm pertrauką iki 17 val. komitės mūsų reikalų komiteto posėdį.

Ljubljana. Ja. Od tebe je, kako so,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

Okay. I think we can. Uh, Na gerai, manau, kad galime pradėti antrąją posėdžio dalį. Jūsų ekscelencija, noriu pasveikinti Jūs ir Jūsų delegacijos narius, užsienio reikalų komiteto posėdį atvykus Europos parlamente. Visų pirma, norėčiau išreikšti užuojautą mūsų komiteto narių vardu dėl tragiškų įvykių, kuomet žuvo daugiau kaip 700 piligrimų į Meką keliavusių praėjusią savaitę. Mes melžiamės už aukų šeimas šiuo sunkiu metu. Mes norėtume aptarti su jumis šiandien daug temų, būtent politinė ir ekonominė situacija Saudo Arabijoje. E, į sostą žengus karalius Solomonų šių metų pradžioje, ES ir Saudo Arabijos santykius ir regioninė situacija po brandolinės sutarties su Iranus ir Daesh islamo valstybės iškilimu ir taip pat e, politikos prioritetus. Mes e, norėtume išgirsti jūsų nuomonės šius klausimais ir kitais, kurie rūpi mums visiems. Aš manau, kad ES ir Saudo Arabija yra svarbus metas dabar pradėti konstruktyves diskusijas atvirai ir reiškiant pagarbą vieni kitiems. Jūsų ekscelencija žodis jums. 10-15 minučių. Thank you, Your Excellency. Ačiū. Ir e, visų mūsų naudai aš kalbėsiu, arab, kalbėsiu arabų kalbą. Manau, kad yra e, vertimas tiesioginis. Ala Seyyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'ali rais. Taigi, e, gerbiami parlamento nariai, Dievo palaima yra su jumis. Mėla širdingasis Dievas yra su jumis. Tegu dieviškoji taika būna su jumis. E, gerbiami uh, užsienio reikalų komiteto nariai, ponė pirmininkė Preda, ponė pirmininkė uh, vadovaujantį delegaciją į santykiams su Arabų pusėsaliu, gerbiami parlamento nariai. Savo pasisakymą pradžioje norėčiau savo vardu ir Saudo Arabijos konsultatinės asamblėjos mažys Aršūra vardu išreikšti padėką Europos parlamentui ir jo pirmininkui Martinui Šulcui. Dėkuoju už tai, kad jis Mažlis Alšūrai atsuntė kvietimą dalyvauti posėdį Europos parlamente ir susitikti su jumis. Aš norėčiau papasakoti apie baisę, e, baisęją grūstį Mekoje. E, mes tikimės, kad Dievo ramybė ir jo palaima e, bus suteikta žuvusiesiems. Mes žinome, kad tarp Saudo Arabijos ir Europos parlamento yra palaikomi glaudus ryšiai kultūriniai, politiniai santykiai yra užmėgsti. Mūsų valstybė šiuos santykius vertina kaip prioritetinius, kurie tarnauja mūsų visų labui ir e, pasauliniam taikumui, pasauliniai taikai ir stabilumui. Šiandien Madlis Alšūros e, nariai atvažiavo čia tam, kad pasikeistume nuomonėmis su jumis apie mūsų regione susidariusią padėtį. Pirmiausia, kalbėsiu apie padėtį Jemenė, Sirijoje, Irake. Dėl šių regionų kyla didžiausias nerimas ir mes norėtume pristatyti tiksliausią uh, savo mm, padėties vertinimą. Uh, Žinome, kad Jemeno atstovai ieško įvairių politinių problemų sprendimų. E, nuo pat 2011 metais tą valstybę ištikusios tragedijos yra iškelta labai daug nacionalinio dialogų iniciatyvų. Milis Uti rėmė vietos valdžia Ji buvo apginkluota, suteikta karinė parama ir praeito amžiaus dešimtojo dešimtmečio pabaigoje Setmilis sukėlė tikrą valstybės perversmą, užėmė sostinę Saną, parlamentą ir sukėlė realią grėsmę viso regiono taikai ir stabilumui, tarp tarptautinio masto stabilumui. Saudo Arabija, e, padedant e, Persų įlankos valstybėms e, ir kitoms draugiškoms valstybėms, tarpininkavo, sukuriant Jemene taikę valdymo sistemą, išrenkant taikų prezidentą. Visa tai buvo padaryta laikantis 50 pirmosios konvencijos. Viskas buvo padaryta patvirtinant jungtinių tautų rezoliuciją 2116, kurioje yra kalbama apie smurt, karinių smurtų užimtą regioną, skaitant ir sostinė sana. Mislang turėjo nutraukti savo smurtinius veiksmus ir išlaisvinti sulaikytosius bei baigti, e, valst... baigti provokacijas kaiminėse valstybėse. Komisija ėmėsi visų reikalingų priemonių, kad būtų užkirstas kelias ginklų importui. Melis Uti. Buvusio prezidento e, milicinės pajėgos, sukarintos pajėgos ir kitos paėgos e, bombardavo gyvenamosius rajonus, o mes kartu su kitų valstybių koalicija stengiamės apginti e, teisingo tikrojo prezidento pajėgas. Tai darėme aukščiausių įmanomų lygmenių. Mūsų karalystė kartu, ir koalicin, kartu su koalicinėmis pajėgomis Melisutį e, veiksmus įvertino kaip nusikalstamus ir Saudo Arabija e, jaučiasi labai susirūpinusi dėl Jemeno e, e, humanitarnės padėties, jiem nesudaršios padėties Mes e, norime, kad e, tarptautinės bendruomenės pajėgos liktų toje valstybėje, kad apsaugotų uh, užsienio gyventojus toje valstybėje ir padėtų dirbti medikams Jemeno valstybėje. Nuo pat pradžios mūsų koalicija teikia karinę paramą Jemenui. 800 milijonų Junktinio Amerikos valstybių dolerių yra suteikta tai šaliai. Tarptautiniai donorai teikia humanitarinę paramą be kitako. 500 tūkstančių Jemeno gyventojų apsigyveno Saudo Arabijoje, mūsų valstybėje, tarp jų yra daug studentų. Jie turi galimybę studijuoti taip pat tokiamis pat sąlygomis kaip ir mūsų uh, E, studentai. Mūsų valstybėje jau nuo senų laikų yra įsikūrę apie 2 milijonai Jemeno gyventojų, jemeniečių. E, labai daug buvo atlikta labdaringos veiklos, padedant Jemeno gyventojams, Jemeno žmonėms. Vienas milijardas e, Saudo Arabijos riadų buvo suteikta Jemeno pabėgėlių centrui. Saudo Arabija Per pastaruosius trejus metus vien daugiau negu 3 milijardus Junktinė Amerikos valstybių dolerių sumokėjo tam tikslui, kad e, būtų galima e, suteikti pagalbą medikamentais, kūru, e, maistu Jemeno žmonėms. Pagaliau mūsų koalicinis darbas su Jemenu duoda aiškių rezultatų, Gyventojai e, daug prie to prisidėjo priešindamėsi e, nelegalios valdžios veiksmams. Ir e, dabar jau legalaus, legitimaus prezidento pajėgos nuo rytų iki vakarų valstybę valdo. Dabar teisėtoji valdžia pradeda eilinius valstybės tvarkymo darbus ir e, tikimės, kad tai sumažins piliečių imigraciją. Ponios ir ponai, norėčiau aptarti ir kitą temą - mūsų brolių siriečių kančias. Šiandien didelė dalis, didžiuliai srautai Sirijos gyventojų turėjo pasitraukti iš savo namų, iš savo valstybės ir ieškoti prieglopščio. Mes e, šią problemą domimės pirmiausia dėl humanitarnių priežasčių Mūsų valstybėje nuo krizės pradžios apsigyveno 2,5 milijonai Sirijos gyventojų. Mūsų valstybė e, rūpinosi, kad tie žmonės būtų traktuojami ne kaip pabėgėliai ir e, e, norėjome, kad būtų gerbiamos jų laisvės ir teisės. Tie žmonės turi visas, judė, visą judėjimo laisvę, yra suteikta teisė e, šimtams tūkstančių Sirijos gyventojų gauti leidimą gyventi Saudo Arabijoje ir aš e, galiu maloniai Jums pranešti, kad sirijiečių mokinių ir studentų skaičius siekia 131 tūkstantį. Jie mokosi nuo pradinės mokyklos iki vidurinės ir paskui perina universitetų lygmenį. Jordanijoje, Libane ir kai kuriuose kitose kaiminėse valstybėse, pavyzdžiui, Turkijoje, taip pat yra teikiama humanitarnė pagalba, e, sutinkant pabėgėlius iš Sirijos, įvairios humanitarnės organizacijos, padeda tiem žmonėms grinaisiais pinigais arba e, natūra. E, 500 milijonų dolerių tam tikslui yra skirta. Sirijos pabėgėlių krizė e, neapsiriboja tik tai regiono šalimis. Ji pasiekė ir Europos valstybės. Aš žinau, kas vyksta ir aš sveikinu Europos valstybių pastangas e, priimti pabėgėlius iš Sirijos. Tai atspindi e, jūsų broliškus jausmus ir pagarbą žmogaus teisėms. Saudo Arabija e, reikalauja kad e, taikus politinis e, krizės sprendimas būtų rastas, jis išplauktų iš pirmojo Ženevo susitarimo. Neturėtume Bašar Asado e, laikyti tikruoju Sirijos žmonių atstovų. Ponios ir ponai, Saudo Arabija e, nedvėjodai ima, imasi visų tarptautinių pastangų kovoti su terorizmu. Mes e, savo pastangas įgyvendiname, patvirtiname, priimdami daugybę teisės aktų, leidžiančių kovoti su terorizmu, yra sukurta aukšto rango komisija kovai su, kor, su terorizmu. Turime kovoti su tokiomis terorizmo praiškomis ir savo valstybės vietoje, viduje ir tarptautiniu mastu. Dabar gyvename pasaulyje, kuriame būtina organizuoti tarptautinės konferencijas, kovai su terorizmu. 2005 metais tokia konferencija vyko ir mes joje dalyvavome. Ir 110 milijonų Junktinė Amerikos valstybių dolerių Saudo Arabija tada paskyrė kovai su terorizmu. Mes priklausome e, toms valstybėms, kurios kovoja su islamiškąją valstybę. Taip pat priklausome tai e, valstybių koalicijai, kuri siekia uh, e, sutelkti jėgas ir kovoti su islamiškąją valstybę. Ta valstybė neatstovauja islamui, ji neatstovauja islamo religijai. Ponios ir ponai, mes smerkiame e, Izraelio e, pajėgų veiksmus Al-Aksos e, e, mečetėje Mes suprantame, kad tai trukdo taikos įtvirtinimui. Dviejų valstybių Palestinos ir Izraelio e, egzistavimas turi būti įtvirtintas taip, kad jos galėtų viena šalia kitos be problemų gyventi, laikantis visų tarptautinių konvencijų. Ponios ir ponai, dėkoju uždėmesį. Dar kartą Dėkuoju už tai, kad e, sureagavote į mūsų kvietimą su jumis susitikti. Esu pasirengęs atsakyti visus jų klausimus kartu su kolegomis. Ačiū. Euh, euh, euh, Pirmiausia, tiksiu žodį poniai Labėjo Marijai kuri yra mūsų deleg parlamento delegacijos e, ryšiams su Arabų pusėsaliu vadovė. Ir po to E, kiti kolegos frakcijų vardu galės pasisakyti. Prašom. E, džiaugiuosi, ponė pirminkė, kad atvykote su šią delegaciją ir savo ruoštų norėčiau pristatysi išreikštai mūsų užuojautą dėl nelamingų įvykių įvykusių Mekoje ir kurie palėtė daugybę šeimų. Taip pat norėčiau išreikšti savo suinteresuotumą delegacijos vizitu tuo metu, kai vyksta didžiuliai pokyčiai pačioje, pačios ne, karalystės e, vadovybėje, nes pasikeitė karalius. Ir žinome, kad vyks e, vietos rinkimai, galbūt galėtumėte apie jos mums papasakoti. Šis pokyčių e, laikotarpis reiškia ir mūsų santykių pokyčius, nes šiandien Galiausiai turime naują e, komitetą, kuris mums reiks e, galbūt geriau dirbti kartu. Taigi reikia palaikyti reguliarų, reguliarų dialogą konkrečiamis temomis, nes susidurime su daugelį iššūkių bendrų. Pavyzdžiui, terorizmo iššūkis, kuris paliečia ir Saudo Arabijos karalystę ir daugelį Europos taip pat valstybių ir kitas pasaulio šalis. Taip pat mums e, kyla destabilizacijos e, problema vidurio rytuose, kuri gali turėti pasiekmių visiems absoliučiai. Ir akivaizdu, kad jūsų karalystė kaip Europa turi svaidinti labai svarbu vaidmenį tarptautinės bendruomenės mastu, galbūt e, vieną iš svarbesnių vaidmenų. Ir Klausimas, kurį norėčiau užduoti jums, yra susijęs su regionu ir su šalimi, apie kurią jūs tiesiog nekalbėjote, apie Iranu. Norėčiau žinoti jūsų, sužinoti jūsų poziciją dėl susitarimo, kuris buvo pasiektas. Antra, dėl Jemeno, apie kurį jūs kalbėjote, nes Saudo Arabija priemė daug pabėgėlių iš Jemeno. Ar galėtumėte trumpai apibūdinti situaciją ten? Jūs kalbėjote, kad e, Jemeno pabėgėliai įsikūrė pas jūs. Jūs galėtumėte pasakyti, koks procentas e, jų grįžta į savo e, reguliaraus gyvenimo vietas ir taip pat e, kokia yra situacija ekonomikoje, taip pat dėl Sirijos, e, nes e, Europai tiesiogiai rūpi šią klausimą, nes ją pasiekė tiesioginiai migrantų srautai. Taip pat ir kitos šalis priima tuos migrantus - Libanas, Jordanija. Ir E, tas šalis tie migrantų srautai destabilizuoja taip pat. Ir ką būtų galima padaryti ateityje, kad ta, e, tie pabėgėliai neturėtų keliauti toli Nes, aišku, pabėgėlių, geriausia, jeigu pabėgėlių noras būtų pirmiausia grįžti į savo šalį, kai šalis e, stabilizuota. Jūs kalbėjote taip pat ir apie Izraelio-Palestinos konfliktą. Aš esu įsitikinusi, kad yra sprendimų šiam konfliktui remiantis jungtinių tautų rezoliucijomis. Tačiau didžiausia problema yra pasitikėjimo tarp dviejų šalių problema ir galbūt trečiosios šalis galėtų kažkaip dalyvauti, garantuodamos tą susitarimą tarp jų. Ar e, Saudo Arabija yra pasirengusi dalyvauti tame procese, garantuodama susitarimo tarptų šalių vykdymę? Na, ačiū Jums uždėmesi. Manau, kad kiti kolegos užduos ir daugiau klausimų. Ir dėkuoju kol kas už Jūsų pasisakymą. Ačiū toliau. EPP frakcijos vardu ponas Peterle. Spoštovani gospod podpredsednik. Ačiū, e, ponė e, vicepirmininkė, delegacijos nariai, mėly kolegos. Europos e, liaudės partijos vardu norėčiau Jūs šiltai pasveikinti pas mus Taip pat norėtume išreikšti savo žuojotą dėl tos katastrofos Mekoje. Ačiū Jums už taikos žodžius. Taika yra ta vertybė, kuri vienyje mus visus. Ir mums atrodo, kad labai svarbu keistis nuomonės, nuomonėms tarp mūsų parlamentų. Dėkuoju Jums, kad aiškiai pasisakėte apie tos faktus ir nuomonės kurie mums reikalingi, kad suformuotume savo nuomonę apie tai, kas vyksta Saudo Arabija. Dėkuoju Jums už tai, kad priimate Jemeno ir Sirijos pabėgėlius. Taip pat, aišku, mes norėtume, kad būtų rastas politinis sprendimas šiai situacijai. Mūsų rezoliucija patvirtinta visai nesvarniai, mes patvirtiname, išryškiname poreikį kurti ypatingus santykius Ką yra Saudo Arab, Arabija pasirengusi, kad būtų galima išnaikinti krizės priežastis? Būt, reikia padaryti būtent tai, kad rastume pabėgėlių klausimo sprendimą. Ačiū. Labai ačiū. Toliau socialistų frakcijos vardu pane Gomeš. Uh, welcome. Uh, sveiki, ponė. Ką jūs uh, sakote žmonėms, kurie mano, kad Saudo Arabija yra tų problemų, su kuriamis susidurime e, priežastis, o ne sprendimas. E, būtent, kad jį įgalina teroristų grupės per savo finansavimą, ne vyriausybės finansavimą, bet privačių šaltinių finansavimą, kurie, e, kurie nėra tinkamai kontroliuojami. E, apie tai keliaudama po regioną Irake, Jordanijoje, Libane, Libijoje, e, girdi daug apie tai, kad Saudo Arabija nėra sprendimo, o prisideda prie problemų ir finansuojame, finansuoja labiausiai ekstremistiškas pakraipas religinės nuomonės. Ir tas e, lenktyniavimas su Iranu taip pat suvaidina tam tikrą vaidmenį, aiškinant, pavyzdžiui, kas vyks, tai, kas vyksta Jemene, Bahreine ir Sirijoje. E, aš buvau Saudo Arabijoje, aš buvau paskutinė parlamento pranešėja Saudo Arabijoje ir galiu paminėti labai įdomių žmonių, kuriuos sutikau Saudo Arabijoje ir supratau daugybę prieštaravimų, ypač noriu pagirti Saudo Arabijos e, moteris, kurios kovoja su e, priespaudos sistema. Ir kalbu čia ne apie vairavimą. Tačiau Ir tą reikalavimą, kad moterį visą laiką turi lydėti vyras, tai yra labai žaidi sistema. Visai neseniai mes kalbėjome apie Raifą Bedavį, kuris e, kaip e, orus Saudo Arabas neatsisako savo požiūrių. Mes kalbame apie jaunuolį Al-Nimr, kuriam kyla nukryžiavimo ir galvos nukritimo pavojus. Aš tikiuosi, kad tai neįvyks. Aš tikiuosi, kad jūs, ponė, padarysite įtaką ir užkirsite tam kelią, nes tai būtų labai neigiamai paveiktų Saudo Arabijos įvaizdį. Aš e, žinau kai kurios prieštaravimus, kurie vyroja jūsų visuomenėje. Tačiau vis daugiau ir daugiau abejonių kyla dėl Saudo Arabijos vaidmens regione. Matome jau ISIS pajėgas ir Libijoje. Ką atsakysite tiems, kurie sako, kad Saudo Arabijos vaidmuo yra problema, o ne sprendimas? Ačiū. Atsarvardu Čelstanok. Ačiū, pana pirminkė, džiaugiuosi kad atvyko pas mus e, vicepirmininkas. Mano frakcija taip pat e, perdoda savo užuojautą e, žuvusiųjų ar sužeistųjų aukoms, kai griuvo tas kranas ir kai vyko grūstis. Saudo Arabija dabar iš arti stebima labiausiai negu bet kada dėl saugumo politikos ir vidaus valdysenos, žmogaus teisų situacijos. Saudo Arabijos įvaizdis tarptautiniu mastu yra toks prieštaringas, jie kritikuojama dėl to, kad remia džihadistus Sirijoje, nepriima jokių pabėgėlių, jūs nepasirašėte pabėgėlių konvencijos, nors Sirijos sunni arabai yra didžiausias pabėgėlių e, komponentas ir taip pat tie iš mūsų, kurie esame Egipto draugai, sveikiname jūs, kad jūs remiate Alsysio e, vyriausybė ir e, kad nebegyvoja e, musulmonų brolių režimas ir kad jūs remiate ir ne Tripolio islamistus. Taigi vaizdas yra gana mišrus užsienio politikos pras, prasme. Vidurio rytai Šiaurės Afrikos šalis yra sudėtingoje situacijoje po arabų pavasario ir po uh, vakarų valstybių įsikišimo Irake ir Libijoje. Norėčiau pasakyti, kad jūsų kampanija Jemene, remiant teisėtą prezidentą, sukėlė daug tragiškų civilių mirčių. Civilinis karas e, Sirijoje pateko į aklavietę, 4 milijono žmonių žuvo, o dabar matome tam tikrą suartėjimą tarp vakarų ir Rusijos ir Irano. E, o tai atrodo vyko tik tai kovojant su uh, arabų islamo valstybės grėsme, dėl ko atsirado didžiulės pabėgėlių stovyklos įvairiose šalise. Turkija ir jūsų šalis, mano nuomonė, turi suprasti, kad jūsų priešas Asadas išgyveno, nepaisant visų lūkesčių. Ir reikės kažkokio tai sustarimo, tarpinio sustarimo su Rusijai tarpininkaujant. Ir jūsų šalis kartu su Turkija taip pat turi dalyvauti tarpinėse darybos. Ir pagaliau norėčiau paraginti jūs paprašyti karaliaus e, pasigavėjimo Almadavį ir, ir, ir Almimra e, atvejais. Man atrodo, kad e, jūsų šalies iniciatyva dėl arabų taikos tarp Izraelio ir Palestinos buvo geriausia iniciatyva, kurią reikia daryti daugiau dar spaudimo, kad vėl būtų grįžta prie darybų stalo. Taigi, e, vaizdas labai prieštaringas Jūsų ekscelencija. Herbu. Ačiū. Toliau Herbuchner. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad e, Jūsų delegacija yra pasirengusi su mumis e, kalbėtis ir apsvarstyti svarbius klausimus. Buvo jau užsiminta tai paprašyta jūsų pateikti vertinimą susijusi su nauja Irano role artimuosiuose rytuose, turint omenyje neseniai pasirašytas sutartis. Taip pat mane domintų, koks yra tikslus pabėgėlių skaičius, kurį priėmė Saudo Arabija iš atskirų šalių. Nes e, tas skaičius yra labai svarbus mano šaliai, Nes, kaip žinote, Vokietija yra pasirengusi priimti daug pabėgėlių. Dar vienas svarbus klausimas. Junktinės tautos pateikė kaltinimus dėl karo metu vykdomų didelio masto žmogaus teisų pažeidinėjimų. Noriu priminti, kad buvo nužudyta 2000 civilių gyventojų, 4000 sužeista. Remiantis jungtinių tautų duomenimis, 86 procentai visų mirčių tenka civiliams, civiliams gyventojams šiame kare ir dėl to kalti Saudo Arabijos vykdomi oro antpoliai. Jungtinės tautos nuolat pranešinėja apie mokyklas, ligoninės religinės paskirties pastatus, kurie yra užpuldinėjami, taip pat pabėgėlių stovykla, vandens aprūpinimo stotis, elektros jėgainės yra bombarduojamas, galbūt galėtumėte pakomentuoti tuos jungtinių tautų kaltinimus, būčiau dėkingas. Dar vienas klausimas. Kokiu veiksmu iki šiol ėmėtis, kad karas baigtųsi? Ypač noriu paklausti, kodėl nepavyko įgyvendinti Omano pasiūlytos iniciatyvos ir ji net nešė rezultatų. Ačiū. Pas Karveris. Ačiū pirmininkė, sveikiname Jūsų ekscelenciją. Pirmiausia, noriu pareikšti savo užuojautą dėl e, piligrimus ištikusios nelaimės Mekoje. Aš tikiuosi, kad imsitės <clears throat> papildomų apsaugos priemonių, siekdami apsaugoti piligrimus iš viso pasaulio, kurie pasitiksta taip pat ir iš Marikimų e, apygardos vakarų Midlanduose, iš Junktinėje karalystėje. Nu, paklausti apie migrantų krizę e, iš vakarų Afrikos, iš Šiaurės Afrikos į Europos Sąjungą <clears throat> Kalbant apie pabėgėlius iš Jemeno, tai jūsų šalyje veikia e, pakankamai gerai infrastruktūra, kuri skirta piligrimams priimti, ar galima būtų ją pasinaudoti, pavyzdžiui, priimant pabėgėlius. Taip pat noriu paklausti jūsų nuomonės dėl štai tokio klausimo. Ar jūs galėtumėte pristatyti strategiją pagal kurias Saudo Arabija <clears throat> galėtų pasitraukti iš Jemeno konflikto ir ar e, dabartinė parama Saudo Arabijos teikiama Jemeno e, teisėtai vyriausybė galėtų pasinaudoti fundamentalistai. Taip pat e, kokia galimybė jūsų vertinimu Jemene būtų susikurti atskirai valstybei pietuose. Ačiū. Michaelis Galeris dabar. Labai ačiū. Vieną klausimą noriu užduoti. Jeigu būtų surinkta tarptautinė konferencija ieškant e, sprendimo, kaip baigti Sirijos plėtinį karą, ar jūsų manimų Junkės valstijos Rusija, ES, Turkija, Iranas ir Saudo Arabija sutiktų, sutiktumėte su tokia su tokiu formatu, tokios tarptautinės konferencijos, arba koks, koks formatas e, jūsų manimo būtų tinkamas, siekiant stiprinti dialogą su Iranu ir sumažinti įtampą, nes e, mūsų vertimu galėtų ateitie kilti tam tikrų konfliktų, taigi koks e, jūsų manimų turėtų būti tinkamiausias formatas. Jūs pasmerkėte tiek Asadą, tiek Islamo valstybės veiksmus, tačiau e, turint omenyje, iš kur e, Islamo valstybė gauna finansavimą, ar jūs galėtumėte patvirtinti arba paneigti, kad čia yra įsipainioję Saudo Arabijos piliečiai. Kalbant apie radikalias pažiūras e, skatinančių imamų arba mečečių finansavimą, paplitusi nuomonė, kad jis gaunamas iš Saudo Arabijos. Ar jūs manote, kad e, tokie veiksmai ir tokie finansiniai srautai, kurie e, kyla iš jūsų šalies, prisideda prie e, konfliktų sprendimo tose šalise? Žil Parnio. Ačiū pirmininkė, pirmiausiai noriu pareikšti užuojautą dėl tragedijos, kuri vyko Mekoje prieš kelias dienas. Saudo Arabija yra viena iš įtakingiausių valstybių artimiausiose, artimuosiuose rytuose. Tai geopolitinė pusiausvyrą, mano nuomonė, pasiekusių susitarimą dėl Irano brandžios programos buvo pakeista Noriu paklausti, atsižvelgiant į tai reikėtų dabar baimintis ginklavimuose varžybų, nes BBC e, duomenimis Saudo Arabijos princas yra patvirtinęs, kad jeigu nebūtų susitarta dėl Aranbavijos programos, kitos regionų valstybės galėtų pradėti reikalauti teisės tokią programą įgyvendinti. Kokia yra dabartinė padėtis? Iš tiesų, grįžus Iranui į tarptautinės politikos sceną, kaip e, ilgalaikį perspektyvą turėtų vystytis jūsų tarpusavio santykiai su Iranu. Kitas klausimas susijęs su beprecedentinio masto pabėgėlių srautai, su kuriais šiuo metu susidurėme Europoje dėl Sirijos konflikto, dėl karo Irake ir e, dėl tam tikrų diktatoriškų e, režimų veiklos ir vykdomų priemonių Sudane arba pietų Eritreja. Visi ekspertai teigia, kad e, šis procesas truks pakankamai ilgai. Europoje e, daug kas tvirtina, kad Persijos įlankos valstybės nepriima pakankamai e, pabėgėlių iš Sirijos. Ir galbūt nedaug kas žino, tačiau Saudarabija nėra pasirašiusi 51 metų Ženevos konvencijos dėl pabėgėlių prieimimo. Taigi, ar galėtumėte mums pateikti daugiau informacijos apie tai, kokiu veiksmu įmasi e, pastangų deda Saudo Arabija priimdama pabėgėlius iš Sirijos. Dar vienas klausimas susijęs su migracijos tema. Dauguma iš mūsų parlamente pasisako, kad būtų surinkta pasaulinio lygio konferencija pabėgėlių problemams aptarti, kuri remtųsi visiems žinomų modelių, e, kuris yra skirtas klimato kaitos klausimus aptarti ir vyks lapkričio pabaigoje, gruodžio pradžioje Paryžioje. Taigi, kaip su Saudo Arabija vertintų tokio pobūdžio iniciatyvos, tarptautinio masto konferencijų pabėgėlių temoje, ponė Vanordinai žodžiu. Ačiū pirmininkė. Noriu paklausti, ar jūs vertinate Islamo valstybę kaip tiesiog negrėsmę Saudo Arabijos saugumui, kokiu papildomu veiksmu reikia imtis, kad e, ši organizacija būtų sutriuškinta ir kokį poveikį tai galėtų turėti konfliktą vykstančiam Sirijoje. Taip pat noriu paklausti, kokį patarimą galėtumėte duoti dėl to, kaip Sirijos e, regione būtų galima stabilizuoti e, gyventojus tam, kad e, jie tokiais, tokį didelį mastų neatvyktų į Europą. Ir kaip galėtume, ką galėtumėte mums patarti apie tai, kaip geriau integruoti musulmonus, kurie per pastarosius mėnesius e, atvyko į ES valstybės ir atvyko labai daug. Ačiū, dabar prašau atsakyti užduotus klausimus. Daugumą e, klausimų būtų galima suskirstyti į kelias grupės ir aš norėčiau jūsų paprašyti leisti jums, leisti mano kolegams atsakyti kai kurios iš šių klausimų, tačiau aš pradėsiu nuo Jemeno. Ir taip pat e, norėčiau neatsakyti konkrečius e, kolegų klausimus, tačiau atsakyti visus klausimus susijusius su Jemenu. Taip man būtų paprasčiau. Pirmiausiai, kalbant apie iš Jemeno atvykstančių pabėgėlių skaičių. dėl tos paramos, kurią Saudo Arabija teikia teisėtai šalies vyriausybė. Noriu pabrėžti. Reikėtų klausti, kiek žmonių mes, kokiam skaičiu žmonių mes padėjome nepalikti šalies. Ir, ir kas Saudo Arabija arba arabų valstybių koalicijoje, kuri nusprendė paremti teisėtą tai Jemeno vyriausybę, kokių kardomųjų veiksmų ėmėsi, kad užkirstų kelią masiniams pabėgėlių srautams iš Jemeno, kad padėtis šioje šalyje netaptų panaši į padėtį Sirijoje. Nežinau tikslių skaičių, tačiau tikrai nėra tiek, kiek yra Sirijoje ne 10 milijonų, kurie išvyko iš šalies, e, tikrai ne 2 milijonai, kurios priimėme mes Saudo Arabijoje, arba 6 ar 4 milijonai, kurie išvyko, pabėgo į kitas arabų šalis. Mes e, Mūsų veiksmai prisidėjo prie to, kad e, asmenys, žmonės, kurie gyveno pietinėse Jemeno regionuose, grįžo į savo gyvenamasias vietas, vyriausybė vėl ėmėsi kontroliuoti padėtį, kovotojų pajėgos atsitraukė ir e, ankstesnės vietovės, e, kurias buvo užėmusios e, kovotojų pajėgos, buvo išlaisvintos ir nebeliko tiesioginės grėsmės Jemeno gyventojams, taip kaip įvyko Sirijoje ir tos jėgos buvo neutralizuotos arba sunaikintos kaip ir ginkluotė, kuri nebegalės vėl būti panaudota prie žmonės. Galiu jūs patikinti, kad tie pateikti aukų skaičiai, už kuriuos mes esame atsakingi, tai esame atsakingi už 2000 žmonių mirtis ir 6000 sužeistųjų Saudo Arabija laikėsi tarptautinės teisės nuostatų, mes neįsiveržėme į šalį ir nedalyvavome įrano infrastruktūros e, grevime. Mes e, kovojame su tomis jėgomis sieninė, kurios kelia grėsmę žmonėms ir visam regionui. Visi taikiniai, kurie buvo užpulti, yra karinės paskirtis, pavyzdžiui, raketų paleidimo platformos ir panašiai žinoma, bet kokiame karinėme konflikte visuomet e, pasitaiko civiliaukų, tačiau mes elgiamės labai apdairiai. Vyriausybė skelbė, kad e, imasi visų reikiamų priemonių tam, kad e, civilių gyventojų aukos šiame konflikte ir šiame regione būtų pačios mažiausios kalbant apie mūsų teikiamą paramą Jemenui siekiant užtikrinti mūsų pasitraukimas iš Jemeno strategija bus e, daugiausiai nulemta Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos 2216. E, tai reiškia, kad hutų kovotojai turi atsitraukti, atiduoti e, visą užgrobtą ginkluotę, pasitraukti iš visų užimtų teritorijų ir miestų, kurios užgrobė jėga Sudarabija, nėra suinteresuota pasilikti Jemenė, nenori kištis į Jemeno vidaus reikalus ir neketina padalinti šalies Riede vykusioje konferencijoje buvo patvirtinti mano minimi įsipareigojimai ir toje konferencijoje dalyvavo įvairios politinės Jemeno jėgos ir visos pareiškė paramą vieningam Jemenui ir federaliniai šalies valdymo struktūrai. Saudo Arabija padės jemeniečiams toliau gyventi harmoningai, su visomis politinėmis jėgomis, kurios dalyvau šalies valdyme ir kai tik Junktinių tautų rezoliucija 2216 bus įgyvendinta. Mes e, tikrai nepraleisime nei vienos dienos ilgiau Jemenė, nes to nesiekime. Mums tai yra visiškai akivaizdu. Jeigu leisite, Dabar atsakysiu į klausimus susijusius su Sirija. Pirmas klausimas buvo apie tai, kad Saudo Arabija yra viena iš konflikto priežasčių, o ne jos sprendimo priemonių. Kitas klausimas buvo susijęs su tuo, kad mes remiame <clears throat> įvairias Sirijos religinės um, grupės arba netgi islamo valstybę tariamai remiame arba prisidedame prie to, kad su islamo valstybė susijusios problemos tęstusi. Iš tiesų, tokie teiginiai, aš nenoriu e, to vadinti kaltinimais, yra visiškai nepagristi. Saudo Arabija yra viena iš labiausiai nuo teroristų kenčiančių valstybių. Saudo Arabija buvo viena iš pirmųjų šalių įvardinusi Islamo valstybę kaip teroristinė organizacija. Saudo Arabija pasirašė visus sustarimus ir dalyvavo visose pastangose kuriomis siekiama kovoti su Islamo valstybė, taip pat ir karinėmis priemonėmis. Saudo Arabija ėmėsi visų reikiamų veiksmų, kad dalyvautų tarptautinės bendruomenės pastangose tam, kad būtų pasiektas politinis susitarimas, siekiant išspręsti Sirijos konfliktą nuo pat pirmosios dienos, nuo pirmosios tikimų Ženevoje. Saudo Arabija, dar valdant vėlioniui karaliui Abdulai, viena iš pirmųjų siuntė savo pasiuntinius, kad šie kalbėtųsi su Asadu ir įtikintų jį, jog būtina atsisakyti smurto prieš savo žmonės. Ir <clears throat> siekė, kad jo šalis ne įklimtų į tokius sunkumus, kurios yra išlipusi dabar. Kaip Saudo Arabija gali remti tokias teroristų grupuotės, jeigu pati nuo jų kenčia ir nuolat ragina tarptautinės organizacijas kovoti su šia organizacija ir yra įsteigusi paramos centrus investuoja milijonus dolerių. Ir mes siekime kovoti ne tik su Islamo valstybė, tačiau ir su kitomis sukarintomis teroristinėmis grupuotėmis siekiame, kad jos būtų įtrauktos į teroristinių organizacijų sąrašą. Saudo Arabijoje buvo priimtas įstatymas, pagal kurį kiekvienas pilietis, kuris e, dalyvauja šių organizacijų veikloje arba joms prijaučia, būtų paskelbtas kriminaliniu nusikalteliu ir jo atžvilgiu būtų pradėtas baudžiamasis persekėjimas. Saudo Arabija yra prieimusi labai griežtus įstatymus, kuriais siekime pažaboti pinigų plovimą ir atitinkamus finansų srautus, siekiant užtikrinti, kad teroristams organizacijoms nebūtų uh, pervedama kiek finansinė parama. Aš jums papasakosiu paprastą pavyzdį pateiksiu. Aš, pavyzdžiui, pervesdamas savo pinigus iš vienos sąskaitos į kitą, anksčiau, pavyzdžiui, e, <clears throat> tiksliau, net ir pervesdamas e, lėšas iš vienos savo sąskaitos į kitą, pavyzdžiui, 300 dolerių arba tūkstančių realų. Aš turiu pateikti informaciją, e, kam kokiu tikslu aš tas lėšas pervedu ir yra taikomi labai griežti reikalavimai. Iš tiesų, Saudo Arabijoje veikia viena iš griežčiausių finansinių srautų judėjimo stebėsenos sistemų visame regione. Tokie būtų labai paprasti ir trumpi klaus atsakymai apie mūsų dalyvavimą kovojant su Islamo valstybė ir kitomis nusikaltėliškomis teroristinėmis organizacijomis. Mes neseniai riede suėmėme asmenų grupę, kuri bendradarbiavo su Daesh. Nes jiems nėra vietos e, netgi maldos namuose mūsų šalyje, nes e, Islamo valstybė kovoja tiek su šitais, tiek su sunitais, e, tiek su kitam, kitų islamo bendruomenių nariais. Mes negalime šių nesveikų žmonių remti. Mes norime gyventi taikiai, norime auginti savo vaikus, siekdami jiems ir mūsų bendruomenėms gerovės. Taip, mes e, priklausome skirtingoms kultūroms, tai tiesa, mūsų religijos skiriasi. Tačiau mes norime gyventi taikiai, mes mylime taiką, mes turime šeimas, kaip ir jūs jas turite, ir mes turime savo svajones, siekdami vystyti savo šalis ir Saudo Arabija savo istorijos eigoje per 508 metus nedalyvavo jokiame karinėme konflikte ar regionų masto kare. Vykdydami savo nacionalinę politiką mes nuolat pabrėždavome ir pabrėžiame, kad nenorime kištis į jokios kitos šalies vidaus reikalus. Ieškant e, Sijos konflikto sprendimo ir atsakant į klausimą, ar e, norėtume dalyvauti, dedant tarptautinės pastangas, e, spręsti Sijos problemą. Žinoma, mes esame suinteresuoti, žinoma, kad mes mus domina visų pasaulio organizacijų pastangos siekiant įspręsti šį klausimą, nes mums Mes norime sustabdyti kraujo praleimą. Mes mm, nenorime, kad e, toliau plūstų pabėgėliai iš Sirijos. Mes tikrai nesižiūrime tuo, kas šiuo metu ištiko mūsų brolius ir seseris. Ženevos pirmoji konferencija yra tam tinkama platforma, dabar trūksta tik tarptautinės bendruomenės valios tarpininkauti šiame konflikte ir įgyvendinti pasiektus susitarimus Ženevos pirmojo konferencijoje. Viskas yra labai paprasta. Aš šiandien su Jos ekscelencija buvau sustikęs iš ryto ir mes sutarėme, kad tarpininkaujant būtų galima suvienyti opozicijos jėgas ir būtų galima surasti, išspręsti šį konfliktą. Tačiau situacija tikrai būtų labai bloga, jeigu tarptautinė bendruomenė leistų Bašarui Asadui dalyvauti ieškant sprendimo, kaip galite įtikinti Sirijos žmonės po visų šių žudynių, kad E, Asadas gali būti sprendimo sudėdamąją dalimi. Tūkst, šimtai tūkstančių žmonių žuvo dėl jo kalties. Čia mes galime jūs patikinti, kad Saudo Arabija bus viena iš pirmųjų valstybių siekiančių išspręsti Sirijos problemą arba kitus visus tarptautinius konfliktus siekiant stiprinti taiką pasaulyje. Kalbant apie Omano vyriausybės pastangas. Noriu pasakyti, kad jeigu Jemeno žmonės e, susitars, kaip išspręsti savo problemas, tai mes nieko čia negalėsime padaryti. Mes tuo tarpu įsikišame, stengdamėsi apginti teisėtą šalies valdžią ir uh, užkirstami kelią tam, kad uh, ginklai patektų į netinkamas rankas ir kad būtų užkistas kelias tam, kas vyksta Sirijoje šiuo metu. Būtent dėl to mes ir dalyvaujame Jemeno konflikte. Manau, kad atsakiau į svarbiausius klausimus dėl Sirijos ir Jemeno. Kalbant apie tai, kokį patarimą galėtume duoti siekiant sustabdyti pabėgėlių srautus ir kokias pastangas deda arabų šalis. Tai labai paprastą atsakymą galiu pateikti. Svarbiausias atsakymas būtų sustabdyti šį konfliktą, sustabdyti žudynės ir leisti žmonėms grįžti į savo namus. To mėginame pasiekti Jemenė. Be šio be šių pastangų žmonės iš Sirijos ir toliau norės išvykti, nes neturi jokios priežasties tam pasilikti, nes šalį yra apėmęs didžiulis chaosas, niekas nežino. kas bus toliau, viską, visą Siriją yra apėmęs chaosas, nes net ir šalies vyriausybė nekontroliuoja daugiau nei 5 procentų šalies teritorijos, tai reiškia, kad tarptautinė bendruomenė turi imtis iniciatyvos, nes e, kaip jūs ekscelencija man pasakė, kad visa pasaulio bendruomenė turėtų dėti pastangas siekiant išspręsti šią problemą, nes be tarptautinės bendruomenės vaidmens e, apgalėstauju, bet sprendimo nebus. Kalbant apie tai, kuo dar labiau galėtų prisidėti arabų šalis. Sirijos kaiminės Libanas, Jordanija Mm, negali daugiau priimti pabėgėlių, tuo tarpu e, kiti sirai nenori tik tai Saudo Arabiją, nes e, ji yra per toli nuo jų namų, tačiau iš tiesų mes primėme visus, kurie atvyko. Mes nei vieno neatstumėme, tačiau problema yra ta, kad jie nori išvykti, jie turi savo svajones ir būtent dėl to jie atvyksta, kai kurie iš jų atvyksta pas jūs. Atvirai kalbant, vienintelė, vienintelis sprendimo būdas yra šio konflikto pabaiga ir tik tai būtų galima sustabdyti pabėgėlius rautus. Na ir Toliau norėčiau prašyti vieną iš savo kolegų atsakyti į klausimą, e, atsakyti poniai Gomeš jos klausimą dėl to, kad Saudo Arabija yra problemos dalis, nes jį remia terorizmą ir tai, kad kai kurios dėl, dėl, dėl problemų, dėl E, konkuravimą tarp Saudo Arabijos ir Irano ir dėl moterų padėties Saudo Arabijoje, ypač kalbant apie žmogaus teisės ir moterų sąlygas. Jeigu leisit, norėčiau paprašyti kolegijos atsakyti šios klausimus dėl Saudo Arabijos paramos teroristams ir moterų teisų Saudo Arabijoje. How many? Okay. Yeah, okay. Uh, first of all, thank you very much for... Visų pirma, dėkoju, kad susitikote su mumis, mums labai malonu čia pas jūs lankytis ir taip pat ši diskusija yra labai įdomi. Aš iš esmės jau pakart, tik pakartosiu, kas buvo pasakyta, tai kad Saudo Arabija smerkia terorizmą ir teroristus, kiek e, įmanoma, pateisinimų terorizmui nėra. Karalius Abdula, tegul Dievas laimina jo sielą, e, sakė, kad terorizmas nepriklauso nei vienai kultūrai, nei jokiai religijai, nei politiniai sistemai. Ta pati galima pasakyti ir apie mūsų islamo reikalų ministrą, kuris sakė, kad pats laikas musulmonų mokslininkams ir visiems mąstytojams ir NRKOms pasakyti, kad jie turi atsakomybę žmonių švietimo, ypač jaunimo atžvilgių ir saugoti juos nuo kraštinių idėjų. Ekstremistinės miltis, mintis yra as, individualaus mąstymo paristo asmeniškų tikėjimų, nepagristo jokia religija e, rezultatas. Islamas yra taiki religija, nekarta tai buvo sakyta, aš kartoju. Islamas savo tikrąją formą yra taiki religija. Tai yra šio, šiandienos, rydienos ir vakardienos religija yra lanksti, ji keičiasi kartu su laiku. Tačiau turime piknaudžiavimo atvejų, kurie suteikia e, galimybę asmeniškai interpretuoti Koraną išimti dalis iš visumos, interpretuoti e, reikšmę iškraipant e, e, islamo vertybės. Ir pavojus kyla, kuomet tos iškraipytos mintis dėstamos vaikams. Žinoma, tai tuo užsima atskiri žmonės, ne visuomenės, ne vyriausybės. Tačiau labiausiai mažumos balsas išgirstamas. Na, o pozityvę prasme kalbant, tai vyriausybė žino apie tokius iškraipimus ir ekstremistinės ideologijas, todėl dedamos pastangos išfiltruoti tuos žmonės ir užtikrinti, kad jie negalėtų e, pasiekti brestančių protų. E, bandome keisti mokymo programas, kad e, mokinių suvokimas būtų platesnis ir taip pat dėstant religinį susilaikymą, santūrumą Ir vienas iš tikslų, vienų iš tam tikrų mūsų stipendijų programų buvo būtent, būtent toks. Ne tik tam, kad studentai galėtų išvykti ir įgytų išsilavinimą kitur, bet taip pat, kad ir išplėstų savo mąstymą. Mes dažnai pasisakome už prieš, neis, prieš tai, kad, apie tai, kad terorizmas neturi e, savo šaknų islame. Įgyvendinami antiteroristiniai įstatymai ir apie tai visuomenė švečiama. Mes suprantame, kad yra problema ir mes kovojame su ją. Ačiū už atsakymą į klausimus. Na ir jeigu dar man leisite, norėčiau vieną iš kolegų atsakyti į klausimą dėl Irano sustarimo ir apie tai, ką mes manome dėl apie sustarimą su Iranu, taip pat apie Irano vaidmenį ir Saudo Arabijos nuomonę šio klausimą. Prašom. Aš. Ačiū už susitikimą, už tai, kad pakvietėte mus į savo e, parlamentą. Uždavėte klausimą dėl mūsų santykių su Iranu. Istoriškai mūsų santykiai nebuvo blogi, nes Iranas norėjo plėtoti savo šalis, plėtoti. Iranas turi tam tikrą vaidmenį regione, tačiau jo vaidmuo didėjo ir kai kuriais atvejais e, konfliktavo su kitų arabų pasaulio valstybių e, interesais. Kaip žinote, Saudo Arabijos interesai pagristi didelę dalimi Jemeno stabilumo ir nepriklausomumo išlaikymo. nes e, ir 5 plus 1 sustarimas e, su Iranu, čia mes jį sveikiname, tačiau žinome, kad Iranas nori plėtoti savo saliai, šaliai, tačiau šis, šis sutarimas negali būti pretekstas Iranui destabilizuoti kitas regiono šalis. Irano vaidmuo e, e, visos regiono problemos kyla dėl Irano e, kišimosi kitų Bahreino, Jemeno šiuo metu reikalus. Jeigu Iranas nesikiš šių šalių vidaus reikalus, regione bus stabilu. Toks ir yra mūsų tikslas Ir dėl to mes norime, kad e, Iranas nesikištų į kitų šalių e, reikalus, tačiau pašnekovo kol kas mes neturime Irano vyriausybėje. Norėčiau sureaguoti į e, kaltinimus, kad Saudo Arabija finansuoja teroristus. Nėra jokių įrodymų įrodyti tokius kaltinimus. Mes Mūsų finansinis reglamentavimas yra labai griežtas ir mūsų finansų šaltiniai negali, finansų negali išeiti iš šalies sienų be griežtos kontrolės, apiedami griežtą kontrolę. Ir todėl nėra jokių įrodymų. kad tai vyktų, Saudo Arabija nėra įrašyta į terorizmo finansavimo valstybių sąrašą, skirtingai nuo Irano. Ir parodykite mums e, dokumentus, kurie rodytų priešingai. Saudo Arabija priešingai kovoja su terorizmu ir labai griežtai e, baudžia už terorizmo finansavimą. Ačiū, ačiū. Dabar e, dar kartą norėčiau paprašyti perduoti mūsų kvietimą užsienio reikalų ministrą apsilankytų į mūsų, apsilankyti mūsų komitete, kai tik tai jam bus patogu. Taigi, kitas mūsų darbo atrakės klausimas yra informacija apie AFA delegacijos vizitą į Serbiją ir Kosovą rugsėjo 23-25 dienomis. Thank you very much. Nice. Thank you. Thank you very much. C'est euh, la délégation euh, de la Commission Affaires étrangères. Užsienio reikalų komiteto delegacija lankėsi Serbijoje ir Kosove praėjusią savaitę. Šis vizitas buvo suorganizuotas kartu su kolegomis iš žmogaus teisų pakomitečio. Pirmininkas prašo drausmės. Euh, euh. Labai, atsipra, labai dėkoju, kad nutilat. Aš kalbėjau apie apsilankymą Belgrade ir Prištinoje. Vizitas vyko itin įdomių metų. kai e, įsibėgėjo migracijos krizė. Migracijos klausimas buvo pagrindinis per šį vizitą. Aktualiausias klausimas aptartas Serbijoje kartu su visais e, partneriais susitikome su pilietinės visuomenės atstovais, nevyriausybinio organizacijų žiniasklaidos atstovais bei politinėmis figūromis. Pirmiausia, parlamento pirmininku, ministrų pirmininku, kolegomis iš parlamento ir ombudsmeno tarnybos. Mes taip pat turėjome progą apsilankyti infocentre. Šį vizitą suorganizavo savivaldybė ir labai daug savanorių prie to prisidėjo e, turiu galva infocentrą skirtą pabėgėliams, prašantiems prieglopščio. Be to, pabuvome toje sostinės dalyje, kurioje e, apsistoja pabėgėliai, belaukdami e, leidimo gyventi, belaukdami sprendimo. Nes paaiškėjo, kad 99,99 procentai ,99 e, į Serbiją atvykusių žmonių siekia ją tik tai kirsti, pervažiuoti ją tranzitu. Tik tai 600 iš visų pabėgėlių paprašė prieglošę Serbijoje, visi kiti nori eiti tolyn. Kolegos, mes nustatėme, išsiaiškinome kartu su uh, kitais EPP e parlamentarais, kad didžioji dalis pabėgėlių buvo iš Irako ir Afganistano, ne iš Sirijos. Tokia tendencija įsitvirtino Serbijoje pastaruoju metu. Ir e, susitikę su administracija Serbijoje sveikinome ją e, taip gerai suorganizavus tranzitą e, tų pabėgėlių srautų perinančių per, per Serbiją Ketvirtadienį rytą įvykę susitikimai buvo gana įtempti, nes e, akivaizdžiai jautėme, e, kokie neramumai kyla tarp Serbijos ir Kroatijos, kai siena buvo užblokuota ne tik e, sunkvežimiams, sunkesvariams automobiliams, bet ir individualiems asmenims. tarp diplomatų, tarp politikų šią temą gana retai buvo minima, bet e, įvyko, e, atsirado progų apie tai pakalbėti. Bendrai, kalbant apie migraciją, o tai buvo visas, visuose susitikimuose dominavosi tema, didžioji dalis mūsų pašnekovų tvirtino, jog yra labai svarbu E, pradėti nagrinėti atskirus dėrybų skirsnius ir taip pat aptarėme pažangų, pažangą su dialogu su Priština. Susitikome taip pat ir su spaudos atstovais ir aptarėme e, su atitinkomis tarnybomis tarp jų ombudsmenų teismų reformą. Tai buvo vienas, vienas iš įdomiausių susitikimų matome, kad bendrai yra galvojama, jog 23 ir 24 skirsnių dėrybose atvėrimas paskatintų reformas. Su, susitikdami su ombudsmenais mes pakartojame, kad visos politinės frakcijos e, pritarė ombudsmeno veiksmams e, padarytiems pastaruoju metu, kai e, buvo daromas pirmiausia ministro pirmininko spaudimas ir dialogas tarp ombudsmeno ir e, ministro pirmininko įgavo ramesnę e, gaidą. Anksčiau e, ten matėme nemažai agresyvumo. Kita diena AFET delegacijos nariai apsilankė Prištinoje. E, mes kirtome sienos punktą vadinamai vartai numeris vienas, kuris yra į vakarus nuo Kosovo, atsiprašau, į šiaurę nuo Kosovo. Ir e, Prištinoje kalbėjome integruotą sienos valdymo sistemą. Matėme, kad sienų kirtimo e, punktų statybų darbus dabar atlieka kosoviečiai, nors e, ir servai e, nemažai dalyvauja teikdami patarimus ir panašiai. Mes patys e, gilinomės į sienų kirtimo e, detalės, techninę pusę, galvojame, e, aiškinomės, kokie mokesčiai yra renkami, kaip e, jie panaudojami, kaip jie įtraukiami į vietos biudžetą. Prieštinoje mūsų pašnekovams labai rapė, rūpėjo susitarimas su susitarimai su savivaldybėmis, e, bendrijos atitinkamomis organizacijomis. Pamatėme, kad Serbijoje tarp savivaldybių dar iškyla nemažai trinties. Praėjusią savaitę parlamente e, savivaldybių reikalų ministras vyko į parlamentą ir jis buvo apmėtytas kiaušiniais. Opozicija yra nepaprastai pikta. Ir dėja visos partijos, tiek opozicinės, tiek valdančiosios, e, suvokia tuos sunkumus, bet e, suvokia taip pat, kad reikia reformų, reikia pokyčių. Vėlgi, e, pagrindinis klausimas buvo, ar iki metų pabaigos bus atidarytas dar vienas dėrybų skirsnis, kuriame yra kalbama apie sienos skirtimo liberalizavimą. Aštuoni iš 95 kriterijų dar nėra įgyvendinti, taigi e, galima sakyti, kad tie skirsniai e, netrukus galės būti užbaigti nagrinėti ir mūsų pašnekovai Kosove apie tai nuolat kalbėjo. Kaip jau sakiau, vizitas vyko labai įdomių metų, e, labai karštas etapas Europos politinėme gyvenime buvo ir mes su kolegomis iš DROAPA komitečio mm, labai aktyviai padirbėjome ir, kaip jau sakiau, vizite dalyvavo ir AFET ir DROAT nariai. Domino Piciulė toliau pasisakys, kuris taip pat buvo šioje delegacijoje. Ir paskui Radoš. Hvala, gospodine predsjedavajući. Upravo ste. Ačiū pirmininkė. Jūs teisus. Apsilankimas ir Belgrade, ir pšti, Pirštinoje e, buvo neatsiejamas nuo pabėgėlių krizės. Turiu pabrėžti, kad mes apsilankėme dviejose valstybėse, tai buvo mūsų pagrindinis tikslas. Ir tos abi valstybės E, išgyvena skirtingą integravimosi į ES etapą. Jos abi yra užmesgusios aktyvų dialogą su ES. Tačiau iš europietiškas perspektyvos žiūrint, dialogas tarptų dviejų valstybių yra tiek pat svarbus kaip ir su Europa. Todėl mes pasveikinome e, šalis pasiekus rūpiučio 25 dieną susitarimą. Tai yra labai geras pavyzdys, kad e, tose šalise dialogas gali judėti į priekį. Tikimasi, kad Serbija pirmąjį dėrybų skirsnį atvers greitai ir mes visi to labai laukiame, nes e, tai pažymės, jog prasideda e, era, kai ES atidžiai stebės viską, kas vyksta Serbijoje. Be kita ko žiūrėsime, kaip e, karo tribunolas bus kuriamas Kosove. Nepamirškime, kad uh, Neseniai šios šalis, šios šalis pasirašė su Juotkalnie susitarimą dėl sienų. Abiejose valstybėse visuomenė tvirtai remia narystį Europos Sąjungoje, nepaisant to, abi šios šalis turi labiau pasistengti kovodamos su korupcija, ypač aukšto lygio korupcija, taip pat turi būti sutvarkyta žiniasklaidos laisvė, kuri šiuo metu dar netenkina Europos Sąjungos kriterijų. Nepaisant to, kad uh, E, žiniasklaidos nusavybės sistema jau yra sutvarkyta ir žinoma, kas kam priklauso. Labai svarbu stebėti, e, kaip e, randasi visapusiškai funkcionuojančios demokratiškos institucijos, tarp jų ir ombudsmeno. Žvalgybos tarnybų pilietinė priežiūra, civilinė priežiūra turi būti sutvarkyta pagal demokratišką sistemą. Ir galų gale, kitaip negu Serbijoje, kur opozicija yra susilpnėjusi, opozicija Kosove kalba apie nepasitenkinimą dabartinę vyriausybę. Tai aiškiai rodo, kad valstybė tampa demokratiška Tačiau ir Kosove, ir Serbijoje opozicijos silpnumas demonstruoja galimą e, politinę krizę ateityje. Noriu padėkoti visiems, kas e, padėjo suorganizuoti vizitą į Serbiją ir Kosovą. Ačiū. Radoš. Ponas Radoš. Hvala lijepa, gospodine. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų vizitas vyko atvykstant į šalį dideliam skaičiui pabėgėlių. Ir pirmiausiai Rūpiučio 25 pasiektas susitarimas dėl pasienio režimo su Jotkalnyje normalizavimo. Vis dėlto nebuvo apsvarstyti su vyriausybės nariai svarbiausi klausimai, kalbant apie žiniasklaidos NVO atstovus ir ombudsmeną. Mes aptarėme svarbius klausimus, tokius kaip e, visuomenė vykstantis demokratiniai procesai ir vykdomas reformos, tačiau Su vyriausybės atstovais šių temų negalėjome aptarti, nes e, daugiausiai kalbėdavome apie pabėgėlių problemas. Kuomet iškeldami tokius svarbiausius klausimus kaip žiniasklaidos laisvė, tai reikia konstatuoti, kad e, praėjus tam tikram laikui nuo mūsų pastarųjų žuvusių patvirtinimo pažangos esminės pasiekta nebuvo žiniasklaidos priemonės buvo privatizuojamos tokiu būdu, kad vyriausybė ir toliau yra paliekama didžioji dalis akcijų ir kai kurios žiniasklaidos priemonės e, šiuo metu gali įsigyti tam tikrai tartini veikėjai už e, neiškios kilmės pinigus, tai reiškia, kad žiniasklaidos laisvė gali netgi būti vis labiau apribota. Ir rūpiučio 25 dieną pasiektas susitarimas e, ir veikiau deklaratyvinio pobūdžio. Ir jame yra įtraukti kai kurie aspektai ir kai kurios nuostatos, kurios e, tikslingai nėra labai vienareikšmiškai suformuoluotos. Turint omenyje, kad e, Serbija yra paskelbusi nemažai teigiamų pareiškimų dėl to, kad pakankamai daug deda pastangų padėti pabėgėliams, mainais į tai, jie nori, kad mes nekeltume tam tikrų klausimų, tačiau mm, su abiejų šalių vyriausybėmis mes turėjome kalbėti atvirai, aiškiai pasakėme, kad jeigu viskas liks ir toliau tik deklaratyvinio pobūdžio, tai Europos integracijos procesas vidaus integracijos procesai abiejose šalise ilgalaikė perspektyva nebus pakankamai kokybiški. Ačiū. Taip pat noriu padėkoti sekretariato darbuotojams abiejų komiteto FETA ir DROA, kurie padėjo mums susorganizuoti ES delegacijos vizitą, parlamento delegacijos vizitą į Belgradą ir Prištiną kaip visada jie puikiai atliko savo darbą, ar dėl darbo tvarkės klausimo kiti klausimai būtų norinčių kalbėti, jeigu ne, tuomet kitas posėdis vyks spalio 12 dieną Briuselyje. <clears throat> Labai visiems ačiū ir viso gero.